Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, während der eine. Mėly kolegos, viena dalis mūsų komiteto narių e, posėdžiauja kartu su INTA komitetu, kita dalis su vystimosi komitetu, tačiau likusius noriu pasveikinti susirinkusi popietinį posėdį ir E, svarstyti mūsų specialų į pranešimą auditorumų dėl Turkijos, tačiau pirmiausia žodis kolegai Makalisteriui. Ačiū. Pirmininkė, mėly kolegos, aš taip pat norėčiau e, pasisveikinti su jumis visais e, mūsų bendrame posėdėje, kuriame išklausysime trijų specialiųjų auditorumų ataskaitų pristatymą. Noriu labai aukštai vertinti auditorumų darbą, kuris yra labai svarbus Europos parlamentui, atliekant e, parlamentinės kontrolės funkciją. E, Taskaita apie pabėgėlių situaciją Turkijoje svarstama kaip tik e, tuo metu, kai, yra, <clears throat> kai vasarį 4 dieną bus ketinama svarstyti 28 komisijos ataskaitą dėl Turkijos. Pabėgėlių prieimimo e, centrai buvo labai svarbus Turkijoje siekiant tinkamai e, atremti pabėgėlių bangą. E, norėjau tą pabrėžti dabar Lindimą Kavan žodis. Ačiū kolegos, ačiū poniai Greslį biudžeto ekonomijos komitetui už šimtinių posėdžių sušaukimą trys ataskaitos dėl Turkijos. Aš e, Gazienterpė lankiausi Turkiją 15 metais prieš įsteigiant ten pabėgėlių prieimimo centrus ir e, dabar nekantri laukiame auditorumų informacijos apie tai, kokiu klaidų buvo nustatyta ir e, kaip, kokias išvas reikia padaryti LAF patikos fondo Afrikai. Tai taip pat labai svarbi ataskaita, nes komisija iš vystimosi fondo yra paėmusi nemažas pinigų sumas ir, ir skiria šias lėšas Afrikoje įgyvendinamiems įvairiems projektams. Patikos fondas parlamente buvo vertinamas pakankamai skeptiškai vystimosi. Uh, komitete ypač buvo pareikštas susirūpinimas, kad e, dėl to, kad e, patikos fondo lėšos turi būti e, skirtos vystimosi politikai, o ne žmonių deportavimui atgal į Afriką ar sienų statymui. Žinau, kad komisija veikiausiai pateiks e, kai kurių patikos fondų veiklos atnaujinimo pasiūlymus. Na ir paskutinį ataskaitą dėl nevyriausybinio organizacijų. Nevyriausybinės organizacijos yra svarbiausias didžiausias materialinės pagalbos skirstytojas, jos stovi priešakinėse linijose, nekantri laukiu auditorumų išvadų dėl uh, e, nevyriausybinio organizacijų uh, finansavimo vystimosi politikos kontekste. Ačiū labai. Žodis poniai Jakobsen pristatyti pirmąjį specialią ataskaitą. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kiti e, gerbimi pirmininkai, ponai ir ponios. Džiaugiuosi už šią galimybę pristatyti jums mūsų atlikto audito dėl audito rūmų specialiosios ataskaitos dėl pabėgėlių trūkio ir mimo priemonės. Aš pristatysiu jums mūsų atliktą auditą ir išvadas. Uh, Žinome, kad Turkija yra ir priimančioji, ir, ir migrantų tranzito šalis, nes jie atvyksta daug e, migrantų iš kaiminių šalių. Padidėjus migrantų srautams, srautams prasidėjus kriziai de Sirijoje, de, e, Turkijoje susikaupė daugiausia de, migrantų de, vienoje šalyje. E, tarp, tai yra 4 milijonai, iš jų 3,2 milijono yra e, atvykę iš Sirijos ir Turkija nuo Siri krizės pradžios visuomet teikė labai svarbę pagalbą šiems žmonėms. Priemonė buvo skirta 3 e, milijardai eurų, kurie turėjo būti pas, panaudoti 2016-2017 metais. Tai buvo vadinama, vadinamoji pirmoji dalis. 1 milijardą skiria Europos Sąjunga, o 2 milijardus valstybės narės. Po to komisija nusprendė pradėti teikti antrąją paramos dalį dar papildomus 3 milijardus, kurie turėtų būti panaudoti 18-19 metais. Šios priemonės tikslai yra optimizuoti ir koordinuoti ES biudžeto lėšomis atliekamus veiksmus, taip pat koordinuoti valstybė narių finansuojama pagalba. Norint padėti tiek pabėgėliams, tiek priimančioms bendruomenėms Turkijoje. Mes e, stengiamės išnagrinėti, ar ši priemonė iš tikrųjų suteikė pagalbą pabėgėliams Turkijoje. Mes e, pirmiausia išnagrinėjome, kaip buvo valdomos pirmosios paramos lė, dalies lėšos. Lė, teikiant humanitarnę ir nehumanitarnę pagalbą. Taigi, pirmiausia, mes išnagrinėjome, kaip funkcionuoja ši priemonė kaip mechanizmas ir kai, ar ji teikia koordinuotą ir uh, pagalbą ir ar teikia ją greitai. Toliau mes nagrinėjame, ar buvo pasiekti nustatyti tikslai ir rezultatai. Mes auditavome 10 e, projektų bendrų vertė jų sudarė 450 milijonų eurų. Kokios mūsų yra išvados? Bendrai galiu pasakyti, kad labai sudėtingomis aplinkybėmis e, pagalbos pabėgėliams Turkijoje e, priemonė leido surasti 3 milijardus eurų tiek ES, tiek valstybių narių biudžetuose tam, kad galima būtų suteikti netidėliotiną pagalbą. Tačiau tikslai nebuvo visiškai uh, pasiekti, nes nebuvo tinkamai koordinuojamas darbas. Mūsų audituoti projektai parodė, kad pagalba buvo suteikta pabėgėliams. Buvo, pavyzdžiui, įgyvendinta socia socialinio saugumo tinklo projektas, kuris padėjo patenkinti kasdienius milijono 300 tūkstančių E, pabėgėlių poreikius. Deja, ne vieno projekto atveju nebuvo pasiekti visi užsibriežti tikslai. Toliau mes nagrinėjome, ar pro, gyvenus projektus buvo pasiektas ilgalaikis poveikis. Įgyvendinti projektus buvo labai sunku, todėl kad uh, Jie buvo gyvendinami labai sudėtingomis aplinkybėmis. Dirbti nevyriausybinėms organizacijoms buvo labai sunku. Taip pat mes nagrinėjome pasiūlymus dėl projektų ir nustatėme, kad komisija ne visuomet išnagrinėjo, ar iš tikrųjų pagristos yra visos išlaidų prognozės. Taip pat mes nustatėme, kad kartais netiesioginės išlaidos, kurios buvo mokamos partneriams, buvo pernelik didel, didelės ir ne visuomet iš ankstiniai mokėjimai buvo suderinti su faktiniais projektų uh, pinigų srautais. Nustatėme, kad pagalba buvo teikiama atlikus poreikių vertinimą. Tačiau Pavyzdžiui, kai kalbame apie savivaldos e, infrastruktūrą, socialinę ir ekonominę paramą, tuomet e, poreikiai buvo vertinami skirtingai ir dėl to šiuose sritise nebuvo visiškai pasiekti tik, e, tikslai. Švietimui ir sveikatos priežiūrai buvo, skir, buvo taikomas skirtingos priemonės, dėl to labai sunku buvo jas koordinuoti. Be to, tam, kad galima būtų finansuoti panašius projektus, uh, reikėjo įveikti daugybę veiksmų koordinavimo skirtumus. Skirtumų. Ir matome, kad ne visuomet projektai da, pra, buvo užtikrintas projektų papildomumas. Komisija turėtų geriau koordinuoti humanitarnės pagalbos projektų gyvendinimą. Problemų kilo dėl to, kad Turkijos valdžios atstovai nesuteikė priegos prie duomenų dėl dviejų pagalbos grinais pinigais projektų. Jų negavo, šitų duomenų negavo nei komisija, nei mes, auditoriai, tam, kad galėtume išsiaiškinti, e, kas buvo konkrečiai naudos gavėjas. Ir tai yra nepriimtina situacija. priemonės finansavimas nebuvo, nebuvo tinkamai parinktas ir todėl nebuvo pasiekti nu, nustatyti finansavimo rodikliai. Be to mes įsiaiškinome, kad, kad visuomenės parama šiam, šiems projektams nebuvo labai didelė, dėl to, kad apie juos buvo mažai žinoma. Mes manome, kad galima būtų gyveninti tuos projektus geriau. Taigi kokios būtų mūsų rekomendacijos? Mūsų ataskaitoje yra patiktos kelios rekomendacijos, kurios mūsų galva galėtų padėti veiksmingiau ir geriau įgyvendinti antrąją priemonės dalį. Taigi mes uh, rekomenduojame komisijai labiau e, atsižvelgti į pabėgėlių poreikius, pašasusius savivaldos infrastruktūrą ir socialiniais ekonominiais e, dalykais, užtikrinti, kad visos sistemos e, veiktų taip, kad papildytų vieną kitą, taip pat pereiti nuo humanitarnės pagalbos prie vystomosios pagalbos, pagerinti pagalbos grinais pinigais projektų veiksmingumą, toliau su Turkijos valdžios atstovais. Dėl, spręsti tas problemas, su kuriomis susiduria nevyriausybinės organizacijos ir paskutinį išvadą pagerinti pabėgėlių padėties stebėsiną Turkijoje. Komisija pritarė visoms mūsų rekomendacijoms ir aš norėčiau padėkoti komisijai už jos konstruktyvų požiūrį. Dėkuoju Jums už Jūsų dėmesį ir aš su malonumu atsakysiu Jūsų klausimus susijusius su šią ataskaitą. Dėkuoju. Pranešėja yra kolegė Kiničiai ir suteiksime žodį dabar, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti AFET ir DV komitetų narius ir dėkoju poniai Jacobson ir auditorumams už jų parengtą specialią ataskaitą dėl pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės. Ši priemonė, kaip mums yra žinoma, yra viena iš svarbiausių bendro veiksmų plano skirto Turkijai dalis buvo pradėtas gamintas 15 metais ir da, Ji pradėjo veikti 2016 m. kovo 18 d. ir žinome, kad pradėti įgyvendinti šią priemonę nebuvo lengva dėl įvairių politinių ir teisinių priežasčių, bet vis tiek ta priemonė padėjo mums sutelkti valstybių narių ir ES finansinės lėšas tam, kad galėtume padėti daugiau nei keturiems, migrant, keturiems milijonams migrantų. Ir Žinome, kad ši priemonė susijusi su bendru pareiškimu e, ir e, yra susijusi su tam tikromis kontroversijomis, bet vis tiek ji yra labai svarbi. Ir todėl ES institucijos ir ES parlamentas turėtų ir toliau daryti viską, kad ši priemonė būtų veiksmingai naudojama ir kad būtų pasiekti užsibriežti tikslai. Galvodami apie biudžeto vykdymo kontrolę, e, galime pasakyti, kad e, e, šiai, ši priemonė yra iš dviejų dalių e, ir pirmoji dalis yra 3 milijon, milijardų, trič, antroji taip pat 3 milijardų, ji buvo patvirtinta praeitų metų birželio mėnesį. Ir reikia pasakyti, kad kaip ir sakė auditorumai, buvo nustatyta, kad ši priemonė iš esmės patenkino pagrindinius pabėgėlių priem, poreikius, bet e, buvo išsakyta ir kritikos šios priemonės atžvilgių ir audito rūmai daugiausia dėmesio skiria projektų vykdymo stebėsinai bei poreikių vertinimui. Ir aš norėčiau išsakyti kelias pastabas šiais klausimais. Pirmiausia, Aš norėčiau pasakyti, kad Turkijos valdžios atstovai dėja nesuteikė prieigos prie duomenų apie grinųjų pinigų gavėjus. Ir audito rūmai taip pat negalėjo gauti šių duomenų e, tam, kad galėtų tinkamai atlikti savo auditą. Ir mūsų paaiškinta, kad Turkijos valdžios atstovai to negalėjo padaryti dėl to, kad turėjo apsaugoti asmens duomenis. Bet aš manau, kad šiuo atveju mes negalime leisti, kad prisidengiant tuo, kad reikia apsaugoti pabėgėlių asmens duomenis, nebūtų leista tinkamai atlikti audito. Ir aš manau, kad mes turime šiuo klausimu dirbti su Turkijos valdžios atstovais tam, kad tokių problemų nepasikartotų, kai bus vertinamas antrosios dalies įgyvendinimas. Ir būtų gerai, jei mūsų viešne mums pasakytų, ką jį mano galima būtų padaryti šioje srityje, kokiu žingsniu galima būtų imtis šiai problemai spręsti. Dar vienas dalykas, tai yra tas, kad uh, audito rūmai nustatė, kad poreikių vertinimas nebuvo labai gerai atliktas ir kad nebuvo atsižvelgta į pažeidžiamiausias grupės, tai yra pirmiausia į moteris, kurios turi ypatingų poreikių, nepilnamečių tai ir e, senyvo amžiaus žmonės. Ir mes visi suprantame, kad, aš, kad ši priemonė būtų gyvendinama veiksmingai ir teisė, tai reikia užtikrinti, kad jau pirmiausia padėtų pažeidžiamiausioms uh, grupėms. Ir todėl aš norėčiau paklausti komisijos, kokiu jų žiniomis priemonių ėmėsi Turkija, siekdama užtikrinti, kad būtų labiausiai žvelgiama į pažeidžiamiausias grupės. ir 7 procentai, kurios reikalauja jungtinės tautos. Aš, ma, aš manau, kad reikia suprasti, kad kai gyvendinami tokio masto projektai, tuomet kartais ne viskas gerai būna subalansuota. Ir aš manau, kad reikia atsižvelgti į netiesioginės išlaidas susijus ir jų finansavimą pagal šią priemonę. Dar labai trumpai nevyriausybinio organizacijų vaidmuo. Ata, audito rūmų ataskaitoje yra parašyta, kad dirbti nevyriausybinėms organizacijoms Turkijoje yra labai sunku ir kad tai iš esmės neigiamai paveikia tam tikrų projektų įgyvendinimą. Ir uh, šiuo klausimu aš. Uh, Norėčiau paklausti komisijos, ar mums nereikėtų atsižvelgiant į politinius institucinius pokyčius po 2016 metų įvykių, apie tai, kaip galima būtų paskatinti Turkijos valdžios atstovus imtis kokiu nors priemonių tam, kad vis dėlto nevyriausybinės organizacijos galėtų veikti geriau, tam, kad jos galėtų teikti pabėgėliams kuo geresnį, kuo labiau integruotą pagalbą. Štai da, Tokie būtų mano pamastymai. Dėkoju Jums uždėmesi, dėkoju taip pat ir audito rūmams už jų atliktą darbą ir už tikrai labai naudingas e, rekomendacijas, kuriuoms galime pritarti. Dėkoju. Kolegai Pyri suteiksime žodį dabar. Very... Ačiū pirmininkė ir noriu padėkoti mm, auditorumams už tokią naudingą ataskaitą e, komisijai taip pat, kuri pastaruosius du metus uh, gyven, bandė gyvendinti neįmanomą užduotį. Sutartį su Turkija sudarė mūsų šalių vadovai, e, nus, nurodydami, kad skirtus pinigus reikia panaudoti kiek įmanoma naudingiau. Turiu keletą klausimų. Visų pirma, kaip buvo nurodyta prezentacijoje, nėra užtikrinta galimybė susipažinti su su duomenėmis, kokie asmenys gaus paramą grinaisiais pinigais Turkijoje. Kiek, kaip suprantu, iš 3 milijardų eurų, kurias komisija panaudojo, jie finansavo svarbiausius projektus ir tų projektų pristatymus paprastai daro komisijos nariai arba komisijos atstovai ir tie projektai paprastai pristatomi kaip geriausias kaip geriausia parama uh, E, paramos naudos gavėjams. Tačiau, kadangi negalėjome sekti, kam tenka pinigai, ar tie tikrai pasiekia žmonės, e, kurie jie, jie turėtų pagelbėti, nesuprantu, kodėl toliau vyksta darbas. Jeigu pagal šią e, audito ataskaitą viena pagrind, vienas pagrindinių reikalavimų nėra tenkinamas, kodėl iš viso buvo pradėtas darbas, jeigu žinome, kad negalėsime sekti darbų eigos. Antra, 38 punkte kalbama apie administracinės išlaidas. Didelė, dalis lėšų panaudo, didelė da, dalį lėšų panaudoja Junktinių tautų agentūros, e, 7 procentai lėšų skiriama e, administracijos išlaidoms, tai kritikuojama, o jeigu gyventinimo kitas partneris yra, pavyzdžiui, Turkija, tai dar papildomai 7 procentai skiriami administracinėms išlaidoms. Noriu paklausti, ar tai yra tos vadinamosios e, papildomos išlaidos, kreipiuosi į, į audito rūmų atstovės, nes aš nesu biudžeto e, klausimų specialistė. Ar tai yra papildomos, dar, dar papildomos išlaidos be, be tų 7 procentų? E, Tai reiškia, kad milijardai eurų panaudojami administracinėms išlaidoms finansuoti ir neįmanoma e, pagrysti tų pinigų panaudojimo. Uh, Toliau mokesčiai už grinų pinigų pervedimą. Ar teisingai suprantu, kad kuomet ES perveda kai kuria lėšas jungtinių tautų agentūroms, o šios įgyvendinimo projekto įgyvendinimo partneriams, ar teisingai suprantu, kad vieną procentą visų lėšų jungtinės tautos gauna kaip uh, e, užmokesti už sandorį? Galiausiai jūsų, viena iš jūsų išvadų įvertinti, kokie yra šios paramos pabėgėliams priemonės prioritetai. Skaičiau e, ataskaitoje, kad du projektai gyvendinti pagal skyrių migracijos valdymas 150 e, milijonų eurų skirta iš pasirengimų stojimui priemonės ir permesta e, migracijos valdymui, iš, iš, iš priemonių, kurios, lėšų, kurios buvo skirtos šarvuotėms automobiliams ir kobros projektui, taigi noriu žinoti, kaip, kokios, kokie būtų jūsų komentarai šiais klausimais. Ponas Dehovski toliau. Ačiū pirmininkė. Esu šešėlinis pranešėjas ir kalbėsiu tik apie klausimus, kurie nebuvo iškelti ir kuriuos reikėtų pakomentuoti, mano nuomonė. Visų pirma, dėkoju auditorumams. Ypač poniai Jakobsen už tokią išsame ataskaitą. skaičiau ją su susidomėjimu ir malonumu ir mm, sužinojau daugybę dalykų, kurių prieš tai nežinojau. Ačiū Jums, taip pat ačiū Jums už Jūsų komentarus, nes žinau, kad daugybė parlamento narių domisi migracijos klausimais jau ilgą laiką jūsų patiktos išvados man, man atrodo labai įdomios ir jos patiktos laiku migracija išlieka e, aktualija. Manau, kad tai bus aktualija ir Europos parlamento rinkimų metu. Tai, ir manau, kad tai bus viena iš temų, kurio, kurie apspręs rinkimų rezultatus. Bendrais bruožais vertinant, sakyčiau, kad šis fondas yra labai pozityvi priemonė teikti pagalbą pabėgėliams. Nors audito rūmai ir akcentavo, kad dėl kai kurių e, silpnųjų vietų šios pagalbos, e, teikimo, šios pagalbos našumas nukenčia. Bet yra svarbių projektų, kurie yra įgyvendinami, pavyzdžiui, e, Sirijos gydytojų ir sveikatos apsaugos darbuotojų mokymai ir švietimas, kad sveikatos priežiūra pabėgėliams būtų teikiama žmonių, kurie kalba jų gimtają kalbą. Manau, kad svarbiausia pagalbos dalis, kurią teikėme, tai pagalba švietimui. Tikrai manau, kad tai atneša naudos ir užtikrina tvarumą. Tačiau mane nustebino 42 punkto B dalis, kuriam, kurioje kalbama apie mokesčius, E, apie tai, kad egzistuoja mokestis už lėšų pervedimą iš fondo į vietos gyvendinimo projektų įgyvendinimo partneriams. Manau, kad tai yra nereikalingas dalykas. Jeigu vertiname viską iš biudžeto našumo perspektyvos, sakyčiau, kad tai nereikalingos išlaidos. Taip pat noriu paminėti, kad egzistuoja Europos prieglopščio agentūra. Uh, Ir kažkai kodėl mes ir toliau naudojamės tomis jungtinių tautų agentūromis, kai, manau, turėtume naudotis savo ištekliais ir naudoti savo agentūras, ne tik prieglapšio politikos klausimais. Tikrai manau, kad biudžeto kontrolės komitetas, žinau, kad biudžeto kontrolės komitetas tai akcentuoja jau keletą metų, todėl norėčiau, kad komisija mums atsakytų, kodėl ji nesinaudoja kodėl ji ir toliau nesinaudoja Europos agentūromis prieglopščio klausimams, kai mes turime agentūrą skirtą šiems klausimams. Ačiū. Frau Vorsitzende McEvan. Yeah, thank you. Thank you. Thank you to the court for, um... Ačiū. Taip pat noriu padėkoti auditorumo atstoviai už pateiktą ataskaitą ir turiu porą klausimų, kuriuos galbūt atsakys komisijos atstovai kokia yra auditorumų nuomonė, o savo nuomonė, jūs e, peržiūrėjote dešimtį projektų, lankėtės ten, kur jie įgyvendinami. Koks yra tas finansinis pėtsakas? Kaip vertinate proje, e, projektų našumą ir naudą? Kaip žmonės bendradarbiauja? Kiek kainuoja gyvendinimas? Kokios yra bendros išlaidos? Ir Ar sėkmingai projektai yra įgyvendinami vietoje, kaip jums pasirodė? Toliau švietimas. Sakėte, kad Daros 15 procentų e, fondo lėšų skiriama švietimui. Kai lankiausi ten 2015-aisiais, švietimo trūkumas, švietimo paslaugų trūkumas buvo vienas svarbiausių problemų Sirijos, žmonių iš Sirijos e, atveju, nes būtent dėl to jie traukė į Europą buvo teigiama, kad žmonės bus integruojami vietos mokyklas, į Turkijos mokyklas. Koks jūsų įspūdis apie švietimo sistemos padėtį? Taip pat e, minite, e, kad lėšos skiriamos ir Sirijos e, gydytojų mokymams kaip, kai, kai aš lankiausi ir domėjausi šiais projektais, buvo gyvenama UNICEF E, programa skirta tam pačiam tikslui. E, ar, ar pavyko integruoti sirų vaikus į, į mokyklas per, per tą projektą? Toliau grinų pinigų pervedimo e, sistema, kai tipirė apie tai jau kalbėjo. Kaip suprantu, pervedimai grinais pinigais skiriami jungtinių tautų maisto, pasaulio maisto programai Mane tai nustebino, ar didžioji e, lėšų dalis e, yra toje pasaulio maisto programoje, nes e, ta institucija dalina korteles žmonėms, su kuriomis jie gali gauti maisto. Tai, tai reiškia, kad jungtinės tautos kontroliuoja visus duomenys apie tai, kas gauna, kas sulaukia paramos ir, ir kas gauna tą pagalbą. Tai labai svarbus momentas, kurį paminėjo Keti. E, būtinybė žinoti, kas konkrečiai yra tos e, naudos gavėjai, panaudojant šių fondų lėšas. Pone Dlabajova. Ačiū, ponė pirmininkė. Pranešimo pavadinimas jau kalba pats už save, kad tai yra remimo priemonė, naudinga parama, tačiau reikia ją tobulinti. Noriu padėkoti Betinė Jakobsen už tokią išsame ataskaitą, kuri pasirodo laiku. Mes suprantame, kad Turkijoje gyvenami projektai yra e, beprecedenčio masto ir labai svarbus gyvendinami ypatingomis sąlygomis, kalbu apie e, terminus, pasiekiamą rezultatą, naudą tų projektų, visą, daug ką reikia tobulinti. Žinau, kad jau daug kas pasakyta, bet turiu porą klausimų E, susijusių su biudžeto kontrolės aspektais. Visų pirma, jeigu kalbame apie panašios veiklos remimą panaudojant panašias priemonės. Auditorumai konstatuoja, kad toks pagalbos paskir... dėl tokio pagalbos paskirstimo koordinavimas yra sudėtingesnis. Komisija atsakė, kad para... papildomų priemonių naudoj... panaudojimas yra būtinas, kad būtų eh, pagalba suteikta sparčiau per trumpesnį laiką, bet aš įsivaizduočiau, kad ne tik laiko veiksnys yra svarbus, e, priežastis apsprendžianti kitų priemonių pasirinkimą. Ar yra kitų veiksnių, dėl ko pasirinktos kitos priemonės? Toliau klausimas apie galimybę gauti visą informaciją apie naudos gavėjus. Komisija teigia, kad partneriai gyvenimo gyvybingiausiai manoma sistema, atsižvelgiant į tai, E, ko, kokie buvo iškelti terminai ir darbų tvarkaraštis. Aš norėčiau paklausti, kokiu pagrindu remdamasi komisija patikė tokią išvadą, jeigu teigia, kad tai yra gyvybingiausia sistema, kokią buvo įmanoma sukurti. Kažkoks tai paaiškinimas turėtų būti. Kolega Ali, ačiū pirmininkė, mėly kolegos, mėla ponė Jakobsen. Visi sutarėme dėl to, kad e, e, pabėgėlių primimo centrai Turkijoje yra steigti po 16 metų bendro pareiškimo, siekiant sumažinti pabėgėlių srautus nuo 15 metų ir e, šių centrų veikimo rezultatai juntami ypač pietinės ES valstybėse narėse. Šie prieglapščio centrai leidžia koordinuotai paskirstyti ES finansinę paramą pabėgėliams kaiminėse šalise ir per pirmąjį etapą pamatėme įgyvendinimo apčiuopiamų rezultatų, tikimės taip pat ir per antrąjį etapą tokių pačių apčiuopiamų rezultatų. Todėl akivaizdu, kad koordinuojant finansinę paramą galime tikrai e, pasiekti pakankamai daug Tačiau e, titrumo ataskaitoje yra įvardyjamas tam tikros paramos paskirstimo e, spragos ir pateikiami pasiūlymai, kaip e, tas spragas užpildyti. Remiantis specialios ataskaitos nuostatomis, noriu paklausti komisijos atstovų kelių dalykų. Pirmiausiai, paramos pabėgėliams priemonės vaidmo Turkijoje kaip ketinama pagerinti procedūras tam, kad per antrąjį priemonės gyvenimo etapą būtų galima pasiekti geresnių rezultatų. Antras klausimas, kaip ketinate proporcingiau paskirstyti skiriamas lėšas atskiroms prioritetinėms sritims. Manau, kad taip pat reikėtų e, patiksančios informacijos dėl šių priemonių, šios priemonės finansavimo nes e, Turkijos vyriausybė tiesiogiai šių lėšų negauna, jie yra skiriami gal 72 ar 74 projektams, kiek pamenu. Taigi čia reikėtų papildomos informacijos e, Europos parlamento nariams apie tai. Aš norėčiau daugiau informacijos. Uh, Kitų e, klausimų, biudžeto klausimų komitetas e, lankėsi Turkijos pasienyje, Gazintepo mieste ir mums daugiausiai, e, labiausiai rūpėjo komisijos finansuojamas grinaisiais pinigais atitinkamas e, projektas, e, tuo tarpu mums buvo pasakyta, kad atitinkamas korteles išdalinus grinųjų pinigų gauti negalima, tuo tarpu auditorumo ataskaita parašyta, kad tai yra įmanoma klausimas, taigi įmanoma ar ne. Kitas e, klausimas, kaip čia taip galėjo atsitikti, kad mes gyrėmės, kad įgyvename puikų projektą, nežinodami, ar iš tiesų e, to projekto rezultatai tokie, kokių tikėjomės. Nes aš savo kiekvienoje kalboje pristatinėjau šį projektą, tai dabar tikrai norėčiau sužinoti, ar vedžioju žmonės už nosies ar ne. Dabar NIR generalinio direktorato vardu kalbės ponė e, Ferran ar ponė Brauer. E, šio generalinio direktorato vardu. Ačiū, aš ir generalinio direktorato direktoratui atstovauju ir kartu su ECO generalinio direktoratu mes ranka rankon nedirbame įgyvendinančią pabėgėlių paramos priemonę. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems komitetams, jų pirmininkams už kvietimą dalyvauti šio diskusijų auditorumams, už puikiai parengtą ataskaitą, už puikų bendradarbiavimą rengiant visus kitus pranešimus. Taip pat buvo jau minėta kad komisija pritarė visoms rekomendacijoms ir deda dabar e, visas pastangas, kad tas rekomendacijas įgyvendintų per antrąją e, pabėgėlių paramos priemonės įgyvendinimo etapą. Labai dėkinga auditorumams esu už tai, kad atsižvelgiant į labai sudėtingą kontekstą, kuriame buvo ši nauja priemonė pritaikoma. E, kreipimas dėmesys į tai, kad tai nėra finansinė priemonė, tai yra tik veiksmų koordinavimo platforma, kuri buvo pasitelkta e, migrantų krizės įkarštyje, siekiant kuo greičiau ir veiksmingiau suteikti e, pagalbą e, pabėgėliams labai sudėtingame kontekste. Taigi mes pripažįstame būtinybę situaciją gerinti. Pripažįstame, kad tikrai sistema neveikia tobulai nuo pat pirmosios dienos, tačiau sakydama į klausimą, ar ji yra veiksminga, galiu pasakyti, kad taip, ji tokia yra. Šioje ataskaita vertinamas laikotarpis nuo 16 kovo iki 18 kovo o priemonė buvo pradėta kurti 16 metų vasario mėnesį ir kol kas tikrai galime pasidžiaugti veiksmingais rezultatais, tačiau tik 10 projektų 72 buvo audituojami, nes kiti dar tik pradėti įgyvendinti. Ir, pavyzdžiui, Astan Gozon projektą gyvenant mes šiuo metu renkame informaciją apie šios priemonės veiksmingumą, taip pat neseniai parengėme mm, atitinkamas e, sąlygas ir e, priemonės, kurias pasitelkę galėsime surinkti ir sukaupti reikiamas, reikiamas duomenis ir informaciją susijusiu su projektų gyvendinimu. E, norėdama išskirti svarbiausias e, titurumų rekomendacijas, e, pabrėžčiau tris, pirmiausiai dėl lėšų panaudojimo veiksmingumo ir netiesioginių išlaidų. Mes įgyvename šį priemonę kartu su e, partneriais, palaikydami aiškius e, teisinius ryšius, e, sakysim, jungtinių tautų agentūromis ir tarptautinėmis finansinėmis institucijomis, tačiau palaikome su tomis institucijomis nuolatinį dialogą, siekdami sumažinti netiesioginės išlaidas ir sąnaudas, nes nepaskelbėme du viešuosius pirkimus ir uh, <clears throat> ir jų sąnaudos yra 4 procentais mažesnės nei žemiausios sąnaudos e, iki šiol gyvenamų priemonių. Kaip minėjau, ši priemonė yra koordinavimo platforma siekiant suderinti tarpusavėje jau egzistuojančias e, priemonės, humanitarinę pagalbą ir įvairius kitus e, projektus. Pirmiausiai, mes norime kuo greičiau baigti kurti pabėgėlių paramos priemonę ir pasirinkome tą požiūrį iš pačios viršų, ne iš viršaus į apačią, nes nuo 11 metų komisija skyrė daugiau nei 300 milijonų įvairiems projektams įgyveninti. Taigi mes dar prieš tos pabėgėlių centrus įstatant, jau iškojame partnerių, atrinkame projektus, kurie buvo jau parengti įgyvendinti ir, ir <clears throat> taip pas pasitelkėme švietimo ir sveikatos apsaugos ministerijas ir susiradome vietos partnerius, kurie buvo pasirengę padėti gyvendindami papildomus projektus. Taip, mes pasitelkėme kelis partnerius projektų įgyvendinimų švietimo srityje, tačiau UNICEF tuo pačiu metu įgyvendino ir uh, kitus projektus. Uh, ir derdami veiksmus tarpusavyje mes sugebėjome švengti funkcijų dubliavimuose, pasitelkėme e, priemonių, kurios viena kitą papildė rinkinį, kad pasiektume geriausių rezultatų. Kalbant apie tvarumą, tai e, per antrojo etapo programos rengimą tvarumui mes e, skiriame daugiausiai dėmesio ir e, antroji paramos dalis turėjo siekti 3 milijardus eurų. E, o siekis yra, kad tie pabėgėlių priimo centrai nenustotų veikti po to, kai bus nustota teikti ES finansinė parama. Todėl tikimės, kad Turkijos vyriausybė perims jų išlaikymą. Vėliau, tai yra labai svarbu, kalbant apie du stambaus masto prioritėtinius projektus, kurie bus įgyvendinti per antrąjį finansavimo etapą ir kuriems skiriame mažiau finansavimo per pirmąjį etapą. Čia dalyvauja socialinės plėtros ir infrastruktūros ministerijos mūsų leitmotivas per antrąjį finansavimo etapą yra susijęs su siekiu persiorientuoti nuo humanitarnės pagalbos ir paramos teikimo į e, galimybę užtikrinti pabėgėlių tvarų integravimąsi į darbo rinką. Tai yra vienas iš svarbiausių mūsų prioritetų siekiant užtikrinti tvarumą ir tolimesnę proceso eigą po e, finansavimo nutraukimo. Dabar dėl migracijos parama migracijos srautų valdymui yra viena iš sričių pabėgėlių paramos e, priemonės, kurią naudojomės per pirmąjį finansavimo etapą, siekdami tikamai sureaguoti į e, situaciją. Mes 203 e, milijonus investavome į e, patruliavimo pajėgumus ir į e, pabėgėlių gražinimą į Turkijos teritoriją. Tačiau mes nelaikome šių sričių prioritetinėmis, kalbant apie tiesioginę paramą pabėgėliams. Ir noriu pasakyti, kad kuriant visą struktūrą, ta priemonė buvo būtina, nes tuo metu Turkijos valdžioje dėrėjomės dėl migrantų srautų valdymo. Reikia priminti, kad 16 e, metų komėjusio bendro S Turkijos e, pareiškimo tik vienas elementų buvo e, pabėgėlių paramos priemonė arba pabėgėlių prieimimo centrai. Ir, siekdami skubiai reaguoti į naujai kylančias pabėgėlių bangas, mes nusprendėme investuoti atitinkamas lėšas, taip pat ir į patruliavimą ir e, kitas e, priemonės, siekiant geriau tinkamai apsaugoti pasienį. Tik tai nėra prioritetinė programos e, sritis, tačiau Ji taip pat e, yra naudinga ir veiksminga. Manau, kad dabar turėčiau perduoti žodį Žanlui, kuris išsamesnį informaciją apie humanitarinius projektus suteiktų. Move. Just okay. move to. okay. <laughs> Oh, it's okay. Okay. Yeah. Uh, so, again, all thanks for uh, receiving us this. Na kągi, dėkoju dar kartą už tai, kad jūs sutikėte mums galimybės su jumis susitikti ir mes tikrai labai aukštai vertiname auditorumų uh, ataskaitą, kurioje kalbama apie tai, kaip yra gyventinama pabėgėliams Turkijoje, pabėgėlių Turkijoje paramos priemonė. Prašome atsisėsti kitur prie kito mikrofono. Let me try again. Na kągi, pabandysiu dar kartą. Gerai, gerai. Na kągi, labai Jums dėkoju. Taigi, da, du pagrindiniai klausimai. Pirmiausia, prieiga prie duomenų ir nevyriausybinio organizacijų vaidmuo. Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo yra klausimas, apie kurį kalbame kiekvieną kartą, kai bendravome su Turkijos valdžios atstovais, kiekvieno dialogo metu. Kiekvieną kartą aiškiname, kad nevyriausybinės organizacijos yra gyvybiškai svarbus partneris tam, kad galima būtų gyvendinti kai kuriuos projektus, teikiant humanitarinę pagalbą, ypač tą, kur yra susijusi su netidėliotina socialinė apsaugą. Man atrodo, kad Turkijos valdžia tai suprato, bet čia ir prasideda problemos. Pačioje pradžioje labai sunku buvo pasakyti, kaip viskas veiks, nes ne visi darbo partneriai žinojo, da, kokie da, įstatymai galioja Turkijoje darbo reguliavimo srityje. Mes pasiūlyme ištaisyti tam tikras klaid, teisinės klaidas ir nekartą esame pasak, paprašę Turkijos valdžios atstovus geriau išaiškinti savo reikalavimus, kurie yra taikomi nevyriausybinėms organizacijoms. Net prašome parengti atskirą uh, E, aiškinamąjį dokumentą tam, kad visiems viskas būtų aišku. Ir aš žinau, kad toks dokumentas buvo parengtas, buvo parengtas jo projektas ir jis buvo patiktas Turkijos valdžios atstovams. Deja, Turkijos institucijos nieko su tuo projektu nepadarė ir e, todėl e, buvo, nebuvo pratesti leidimai dirbti tam tikrų nevalstybinių organizacijų leidimai dirbti. Todėl, todėl ponas Stelionydis, komisijos narys lankydamasis Turkijoje sausio 8 dieną kalbėjo apie šias problemas ir mes tikrai dar kartą kalbėsime apie ši, e, visus šios nesklandumus, e, kai susitiksime kitą kartą su Turkijos institucijų atstovais ir auditorumų parinktos rekomendacijos iš tikrųjų yra nepaprastai mums naudingos šioje srityje. Toliau, klausimas apie partnerius. Aš norėčiau pabrėžti, atsižvelgdamas į tai, ką sakė Mirjam, kad mes visi įgyvendiname šią priemonę, laikydamėsi galiojančių teisės aktų. Humanitarnės pagalbos reglamente yra nurodyta, kad mes galime bendradarbiauti su trim partneriais. Tai yra su nevyriausybinės organizacijomis, su Raudonu, Raudonojo kryžiaus ir Raudonojo pusminalio organizacijomis ir su tam tikromis agentūromis, bet mes nele, mums neleidžiame finansuoti ES agentūrų ar valstybių. Būtent Ir mūsų klausia, kodėlgi jūs negalite dirbti tiesiogiai su Turkijos Raudonojo kryžiaus organizacija. Taip yra dėl to, kad da, da, Turkijos Raudonasis kryžius nėra įsiregistravęs ECO, ECA. Ir galėsime su jais bendradarbiauti tik tuomet, kai jie įsiregistruos šioje organizacijoje. Vieno procento mokestis tai yra da, ta dalis, kuri yra, e, dėl kurios e, e, WFP susitarė su Turkijos Raudono, Raudono kryžiaus organizacija. Nes buvo nustatyta, kad tai yra ta dalis, kuria reikalinga Turkijos Raudono kryžiaus organizacijos išlaidoms padengti. Vyko jungtinio komiteto susitikimas ir jame buvo paaiškinta, kad prieiga prie domenų nebuvo uh, mums suteikta dėl galiojančių du, asmens duomenų apsaugos uh, nuostatų. Tos nuostatos buvo parinktos uh, e, e, semintis įkvėpimo mūsų atitinkamuose dok, uh, dokumentuose. Ir todėl labai sunku mums čia ką nors sakyti. Kodėl nebuvo sukurta labai gerai veikianti patybės nustatymo sistema. Tai yra ilga istorija. Bet kaipgi ji susi, e, susidarė, kaip aš jau sakiau, egzistuoja jau seniai susitarimas tarp Turkijos Raudono kryžiaus organizacijos ir kai e, kurių e, Turkijos institucijų, pagal kurį galima perduoti tam tikrus duo, asmens duomenys Turkijos raudonajam kryžiui. Tai yra vardas, pavardė, adresas ir telefonas. Ir Ir pasaulio maisto programai po to Turkijos Raudonojo kryžiaus organizacija gali teikti tam tikrus duomenys, bet tam tikrus duomenys turi anonimizuoti. Ir pavyzdžiui, duomenų susijusių su biografija, ta, Turkijos Raudonasis kryžius negali perduoti kitoms organizacijoms. Bet to, kai Pasaulio maisto organizacija vykdo da, patikrinimo da, veiksmus. Tuomet e, da, jie gali naudotis e, da, turimais duomenimis, nors trūkumų dar esama ir tikimės, kad jie bus ištaisyti. Ir dar reikia pasakyti, kad e, dar reikia nemažai ką spręsti ir Kai ponas Stelianydės lankėsi praeitą kartą Turkijoje, buvo susitarta, kad mes techninių lygmenių bandysime spręsti kai, kai kurias techninės problemas. Pavyzdžiui, buvo kalbėta apie tai, kad, kad Turkijos uh, institucijos galėtų, mums suteik, galėtų pritaikyti mums tam tikras išlygas, kurios yra numatytos jų įstatymuose. Be to mes galvojame apie galimybę, pavyzdžiui, paskirti trečiąją da, nešališką da, uh, in, instituciją, trečią subjektą, kuris galėtų stebėti, kaip naudojami yra asmens duomenės. Taigi mes dirbame, spręsdami šią problemą ir audito rūmų ataskaitoje pateiktos rekomendacijos padės mums toliau plėtoti dialogą su Turkijos institucijomis. Matau, kad kalbu jau labai ilgai, bet aš stengiausi įsamei atsakyti jūsų pateiktus klausimus. Genug gesprochen? Für mich haben Sie nicht lang genug gesprochen, das heißt. Jūs nekalbėjote per ilgai, tačiau jūs galite uh, garantuoti, kad pasitelkus tas banko e, korteles pinigai, kurie yra skirti pabėgėliams, juos ir pasiekia. Ar, nes iki šiol aš nelabai supratau iš to, ką jūs pasakėte. Noriu pasitikslinti, Turkijos raudonojo pusmenulio draugija yra mokanti agentūra, ne Turkijos vyriausybė, nes mes klausėme, kas vykdo mokėjimus. Turkijos raudonojo pusmenolio draugija. Taip, iš tikrųjų taip. Jūs žinote, kaip mes dirbame ir tie pinigai e, nesiunčiami Turkijos vyriausybei. Mes nedirbame su Turkijos vyriausybė, nes E, jie laikosi kitokio požiūrio. Turkijos vyriausybė mano, kad visas darbas turėtų vykti per ją. Mes įgyvendiname humanitarinę šio projekto darbo dalį ir pagal galiojančias tokiems projektams taisyklės mes negalime dirbti su vyriausybėmis, valstybėmis arba valstybių e, tipo organizacijomis. Beje, pirmininkė, pamiršau atsakyti į vieną iš jūsų klausimų e, ta kortelė, apie kurią jūs klausėte, šiandien naudojama yra kortelė, kurią panaudoja naudos gavėjai. Tai yra, nėra banko kortelė, kurią panaudoji, kad išsimtum pinigus. Tai yra kitokio tipo kortelė, su kuriomis tos naudos paramos gavėjai gali gauti maisto. Teigiate, kad nebejojate dėl to, kad e, pinigai nepasieks tų, kuriems yra skirti. Mes manome, kad dabar veikianti sistema tikrai veikia gyvybingai ir mes, kaip ir auditorumų atstovai, manome, kad tai dar vis dėlto yra pakaitinė sistema, kad ją galima būtų tobulinti ir esame pasirengę panaudoti tuos du kanalus, kuriuos minėjau anksčiau. Jakobsen, bitte. Toliau, ponė Jakobsen, prašau. Ačiū pirmininkė. Norėčiau atsakyti keletą užduotų klausimų. E, visų pirma, dėl administracinių išlaidų, tų bendrųjų išlaidų. Minėti 7 procentai tai pinigai, kurie sumokami, nėra dar papildomų išlaidų, papildomų finansų, kurie būtų mokami, tai, o Tai numatyta 7 procentai susitarime ES ir jungtinių tautų. Jūs uždavėte apie migracijos klausimų projektų valdymą. Tie projektai ne, nebuvo mūsų tirtų projektų tarpe, bet po pirmųjų mūsų e, peržiūrėtų projektų buvo nuspręsta nebeskirti pinigų šiais ryčiai, nes mes peržiūrėję projektą pamatėme, koks yra iškeltas projektui tikslas, bet neturime domenų apie tuos du jūsų minėtus projektus. Taip pat buvo klausimas apie švietimą ir, kai, ir ką mes manome apie įvairius projektus šios ryties. Prieduose, trečiame B priedė prie mūsų patiktos ataskaitos yra patiktas vertinimas projektų spalvomis. Pavyzdžiui, žalia spalva reiškia, kad viskas vyksta gerai, geltona, kad ne taip gerai, o raudona spalva pažymėti projektai e, neveikia. Ir remiant rem, remdamiesi šią apžvalgą, pamatysite, kad e, situacija yra labai nevienoda ir sužinosite, kaip mes vertiname įvairius projektus. Klausėte apie švietimą ir ką mes manome apie švietimo situaciją septintajame priede mes pateikėme pavyzdį įvairių švietimo srities projektų ir mat, galima sužinoti, kas finansuoja įvairią veiklą, pavyzdžiui, pamokas turkų kalba, taip pat mokyklų infrastruktūros plėtimą, e, panaudojamas e, finansų, įvairių finansų šaltinių derinys, donorai įvairūs, bet matot, pamatysite septintame priedė, kad daug e, veiklos vykdoma švietimo centre. Yra dar vienas projektas, uh, E, lėšų pervedimo projektas skirtas švietimui, konkrečiai pabėgėlių vaikams, tai pagalba jiems, kad jie galėtų, turėtų galimybę pasirinkti studijuoti tai, ką nori mokytis. Ir galiausiai ponios grėslė klausimas, ar jie gauna, ar tie paramos gavėjai gauna grinų pinigų. Uh, E, jie gauna debetinės korteles ir gali išsimti pinigus iš e, bankomato arba panaudoti kortelę parduotuvėje. Bet iš tikrųjų jie gauna grinųjų pinigų į rankas. Aš tikiuosi, kad atsakiau jūsų užduotus klausimus. Ačiū. Lankiniečiai trumpai apibendrinkite diskusiją. Dėkuoju, Pinga, aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kas pasisakė ir dėkuoju dar kartą poniai Jacobson. Uh, ir komisijos atstovams. Aš manau, kad šiandien paaiškėjo, kad kalba eina apie nepaprastai svarbę priemonę. Da, de Ir e, suprantame, kad akivaizdu, kad ji tikrai pasiteisina, kai kalbame apie humanitarnę pagalbą ir akivaizdu, kad reikia kontroliuoti vykdomus projektus, kontroliuoti, kaip naudojamos lėšos. Ir reikia ne tik kontroliuoti, kaip jos naudojamos, bet ir kaip yra pasiekiami užsibriežti projektų, kurie yra finansuojami, kad šią priemonę tikslai. Ir kaip jau buvo pasakyta, tą sakė ir ponia Jakobsen, ir komisijos atstovas, kad e, reikia suvokti, kokios kontrolės reikia. Tas, ta kontrolė turi būti gilesnė e, ir turėtų taip pat apimti ir bendravimą su da, e, valdžios institucijomis ir nevyriausybinės organizacijos. Tai yra nepaprastai svarbis rytis, nes šios organizacijos atlieka nepaprastai svarbų vaidmenį. Bet o man malonu yra pritarti tam, kas sakė komisijos atstovai apie antro, antrosios dalies gyvendinimo tikslus ir sąlygas. Uh, ir apie tai, kad būtina užtikrinti, kad e, per antrąjį, antrąjį šio projekto gyvenimo etapą pro, būtų įgyvendinami tvarūs projektai. Tai yra tokie projektai, e, kurie po to galėtų veikti e, ir duoti rezultatų net ir po to, kai bus nutrauktas jų finansavimas. Tai yra nepaprastai svarbu. Ir Todėl tvarumas turėtų būti labai svarbus. Ir dar kartą baigdama norėčiau padėkoti visiems už jų nuomonės. Ir tikiuosi, kad visi supratome, kad visi norime, kad ši priemonė būtų gyveninama kuo veiksmingiau ir būtent todėl būtina labai atidžiai prižiūrėti, kaip ji yra naudojama. Dėkuoju. Dabar 11 darbo tvarkės klausimas svarstysime Afrikos patikos fondą. Vėl vėluojame pusvalandį žodis, vėl ponė Jakobsen, ačiū pirmininkė, ponas ir ponai, dėkoju už galimybę Jums pristatyti specialią ataskaitą dėl ES skubaus patikos fondo Afrikai. Kaip žinote, 13 metų finansinis reglamentas leidžia komisijai įsteigti ES patikos fondus, kuriuos sudaro uh, Europos biudžeto ar vystimosi fondo lėšos, pritraukiant kartu vieno ar kelių kitų donorų lėšas, įskaitant ES valstybės narės ir ne ES valstybės donorės. Patikos fondas Afrikai yra skirtas stabilumui užtikrinti ir valdyti migracijos srautus, migracijos priežastis, priverstinį iškelimą iš galimų teritorijų ir prievartinę migraciją. 2015 <clears throat> lapkritį tas patikos fondas buvo įsteigtas, tai yra trečiasis iš keturių komisijos administruojamų patikos fondų ir skirtas 26 šalims, trijose regionuose. E, Sahelio regionui, Afrikos kišuliui, rytų ir šiaurės Afrikos regionams. E, jis e, turėtų būti naudojamas šis fondas iki 20 metų ir iš viso jam skirta iki 18 rūpiučio mėnesio daugiau nei 4 milijardai eurų. Didžioji dalis įmokų e, yra piniginės lėšos iš S biudžeto ir vystimosi fondo. Vykdant auditą mes turėjome įvertinti, ar lėšų panaudojimas buvo tinkamai paskirstytas ir e, ar tikslai buvo pasiekti. Mes e, vertiname finansavimo poreikius, po to vertiname patikos fondų įgyvenimo specifinius e, aspektus, tai yra projektų atrankos procedūras, priežos sistemas ir audituotų projektų rezultatus. Taip pat vykome į Nigerį bei apsilankėme ES delegacijose Libijoje ir vertinome 20 projektų e, finansuojamų iš patikos fondo lėšų. Kokias išvadas galime padaryti? Darome išvadą, kad ši priemonė yra lanksti, tačiau atsižvelgiant į beprecedentinius iššūkius, su kuriais susidarėm panaudoti fondo lėšus, reikėjo jų panaudojimą numatyti tikslingesnį. Taip pat strategija nėra <clears throat> pakankamai sukoncentruota į tos tris regionus. Komisija išsamei neišanalizavo poreikių arba fondo turimų priemonių. Taip pat strateginės gairės, kurios buvo parengtos trijų regionų vadovams, nebuvo pakankamai specifinės, nebuvo atsižvelgiama pakankamai į kiekybinius aspektus, taip pat nebuvo apibriežta kritinė finansavimo masė. Taip padarome išvadą, e, kad neoptimaliai ir nesistemingai buvo naudojamas ištekliais ir pajėgumais, taip pat nebuvo parengtas e, mokymosi iš klaidų mechanizmas. E, taip pat pažymime, kad atskiriuose regionuose taikomos skirtingos projekto atrankos procedūros, nėra nustatyti iš anksto kriterijai, vertinant atskirius projektus ir pažymime, kad aiškių e, projektų atrankos kriterijų nebuvimas buvo pabrėžtas kaip e, problema. Kai kurių valstybių narių komisija privalo šios aspektus išsiaiškinti, taip pat e, palginamieji atrenkamųjų projektų privalumai nebuvo pakankamai paaiškinti, nu, tiek naudojant patikos fondą, tiek kitas lėšas, tiek kitas ES paramos e, priemonės. E. Tačiau e, pats patikos fondas leido pakankamai greit pasirašyti sutartis ir <clears throat> atlikti iš ankstinius dalinius mokėjimus, tačiau po to buvo susidurta su papildomomis kliūtimis įgyvenant projektus. Patikos fondas veikia išskirtinėmis aplinkimis, šio komisija neiškai pasinaudojo procesus pagreitinančiomis priemonėmis, kurios būtų palengvinusios projektą įgyvenančių partnerių veiklą ir leidusios anksčiau pradėti gyventi projektus. Patikos fondas Afrikai patvirtino bendrą kontrolės ir stebėsino sistemą, tačiau ji dar nėra pradėjusi veikti. Trys regionai todėl iki šiol naudojasi skirtingomis sistemomis, rinkdamos tiek finansavimo informaciją, tiek vykdamos stebėsiną ir vertinimą <clears throat> projektų tikslai taip pat nebuvo pakankamai e, pažangus ir rezultatų vertinimo kriterijai neturėjo pakankamai pagrindo. Patikos fondas e, Afrikai leido e, sumažinti migrantų srautus. Tiksliau, ne, ne, negalima tinkamai įvertinti ir tiksliai, ar pasaulios patikos fondo lėšomis galėjo sumažėti migrantų srautai iš Afrikos į Europą. Projektai yra įgyvendami ir jau pradėjo demonstruoti rezultatus. Pavyzdžiui, viename regione daugiau nei 9 tūkstančiams e, migrantų keturiose e, tranzito centruose 2017 buvo sudarytos tinkamos gyvenimo sąlygos. E, kitą projektą įgyvendinant bendromis policijos ir tyriejų pastangomis 17 metais buvo išardytas nelegalių gabentojų tinklas. Galiausiai Libijoje 4700 migrantų buvo skirta e, parama grįžti į tėvynę, daugiau nei 20 tūkstančių skirta humanitarinė pagalba. Kokios mūsų svarbiausios išvados ir rekomendacijos? Keturias rekomendacijos pateikėme, siekiant pagerinti dizainą ir tikos fondo Afrikai. <clears throat> Nustatų gyvenimo komisija turėtų pagerinti patikos fondo veiklos kokybę, prioritetus aiškiai nustatyti ir uh, nustatyti tikslus, kuriuos būtų galima tinkamiau e, pasiekti, imtis priemonių, kad būtų greičiau įgyvendinami remiami projektai bei pagerinti patikos fondų priežiūrą. Noriu padėkoti komisijai už konstruktyvų bendrabiavimą vykdančią auditą. Komisija pritarė daugumai mūsų rekomendacijų, tačiau e, svarbiausios mūsų rekomendacijos yra susijusios e, E, kurias minėjau dėl projektų atrankos e, e, kokybės kriterijų, nebuvo priimtas domen. Taigi ačiū uždėmesi. Išklausus šios taskos pristatymą, mūsų pranešėja šio tema yra ponia Ajala Sender. Uh, ne, ne jums dabar. Gracias, señora prezidenta. Sí, eh... Ačiū, ponė pirmininkė. E, būtų gerai, kad e, sekretariatės karsino karto pažvelgtų mano pusėn, kad nereikėtų man bandyti patraukti dėmesio kitais būdais. Noriu padėkoti poniai Jakobsen už e, pasiūlymus išdėstytus šioje specialioje ataskaitoje. Tai labai svarbu, nes dabar yra pereinamasis laikotarpis. E, praeitoje daugiametėje finansavimo programoje vystoma, vystomosios pagalbos fondas buvo biudžeto dalis, buvo kitokios aplinkybės ir kitokios kontrolės galimybės. Ir norėjau apie tai užduoti klausimą poniai Jakobsen, kas bus toliau ir kokiais uh, būdais galėtume geriau e, kontroliuoti šias lėšas, nes didelis Europos Sąjungos, didelė Europos Sąjungos įnašo dalis buvo iš vystomosios pagalbos fondo. Ir galbūt kai kurios iškilusios problemos, dėl ko buvo kritikuota, e, E, ši priemonė ir kaip organizuojama humanitarinė pagalba ir visamoji pagalba ES. Galbūt e, kalbam apie tai, kad galbūt viską galima buvo kitaip sutvarkyti. Noriu padėkoti Jums už pat parengtas rekomendacijas, bet vienos pasigėdau. Ir norėčiau paminėti atsaką į, būtin, į, į būtinybę nekeisti iškeltų tikslų, nes strategija e, patvirtinama septyneriems metams, tai numatyta sutartise, bet čia kalbu apie vystomąją pagalbą, vystomąją pagalbą šalims atsidūrusioms labai sudėtingoje situacijoje, kurioms visko stinga, pavyzdžiui, dėl klimato kaitos poveikio ir taip pat skubios, kaip su skubios pagalbos fondu iš biudžeto skirtų Afrikai. Ir to fondo lėšos būtų skirtos migracijos tragedijai sušvelninti, nes vyksta e, žmonių gabenimas, žmonių kontrabanda iš Sahelio šalių iš, iš centrinės Afrikos į, į Turkiją. Kita vertus, reikia paminėti ir konkrečią problemą e, žūstančius migrantus viduržėme jūroje, kuomet jie bando ją kirsti. Pone Jakobson, kodėl iš pat pradžių, kodėl tarp svarbiausių jūsų rekomendacijų dėl tokio fondo ateities, kodėl nerekomenduojate keisti ES e, vystomosios pagalbos sistemą, kad būtų tokiu būdu galima išspręsti migracijos priežasis. Tos priežasis, kaip žinoma, yra prieštaringos, nes tam tikrų šalies vystimuose etapu atsiranda didelės, dideli migrantų srautai, tačiau tos situacijos kiekvienoje šalyje yra kitokios. O vertinant kitus jūsų parengtame dokumente parengtus aspektus. Noriu padėkoti komisijai už tai, kad sutiko su auditorumų rekomendacijomis dėl tikslų. Bet, bet kai kurių šalia atveju, pavyzdžiui, Libijos atveju, ten, į tą šalį net sunku patekti. Mes lankėmės toje šalyje sudėtingų labai laikotarpių ir sunku išsiaiškinti, kaip viskas ten vyksta. Ir galbūt reikėtų pasi, pasikla, pasitelkti tarptautinės organizacijas, bandant aiškintis, kas ten vyksta. Ir kaip ir, ir galime kažkokių kitok, kitok, kitokių aplinkybių tikėtis tik tai vidutinės ar ilgos trukmės laikotarpio, ne iš karto. Ir būtų gerai, kad e, būtų parengtas dokumentas, kad būtų galima išsiaiškinti, ko, kokio, kokie fondai yra absoliučiai būtini. Ir vertinant viską vidutinės ir ilgos trukmės laikotarpio, akivaizdu, kad trūksta tam tikros konkrečios politikos, kuri būtų paremta tam tikrų prognozavimu. Ir jūs puikiai tai žinote. Bundestago biudžeto kontrolės komitetas nuo, nuo 2000-ųjų jau apie tai kalbėjo, kokia susidarys tokia situacija ir apie tai viskas iškilo į pavyzdžių 2016, kuomet visi konstatavo, kad problema yra. Problema yra Afrikoje ir daugelį kitų šalių, taip pat ir Europos Sąjungoje, kuri net 15 metų sugebėjo ignoruoti tai, kas vyko. Thank you, dear chair. I have two questions. Ačiū, pirmininkė. Turiu porą klausimų. Pone Jakobsen. visų pirma, jūs galbūt ir žinote, kad šiuo metu AFET komitete svarstomi pasiūlymai dėl e, pasirinkimo narystiai priemonės ir tarptautinės bendradarbiavimo priemonės. Savo ataskaitoje apie Afrikos patikos fondus akcentuojate, kad e, jo atveju patikėta savivalda valstybėms Europos parlamentas čia neturi jokio, nevaidina jokio vaidmens. Ar nemanote, kad reiktų tą aspektą patobulinti? Antra, ar galime kažko pasimokyti iš Afrikos patikos fondo įgyvendinimo, mąstant apie būsimus fond, fondus ateityje? Pone Makevan. Ačiū. Aš noriu užduoti tą patį klausimą. Užduoti tą klausimą, kurį uždėjo ponia Jala. Uh, pagal galiojančias, pagal taisyklės, kurių pagrindų buvo įkurti tie fondai ir pagal finansinį reglamentą panaudojamos lėšos turi atitikti e, tų fondų, iš kurių, iš kurių skiriamos lėšos pamatinius tikslus pavyzdžiui, vystomosios pagalbos fondo tikslus. Ar jūs analizavote, kaip, kaip tai užtikrinama? E, Ir galiausiai jūsų ataskaitoje teigiama, kad Afrikos patikos fondas prisidėjo sumažinant e, ne, nelegalių migrantų skaičių, kurie bėga iš Afrikos Europą ir kad jūs įvertintote tai skaičiais, ko, ko, apie kokius skaičius eina kalba ir kaip jūs tai vertinote. Pone Dlabajova, kaip yra svarstant ankstesnį punktą, E, pranešime apibendrinama situacija. Konstatuojama, kad Afrikos patikos fondas yra lankstus, bet nesutelktas, nesukoncentruotas. Įdomu yra tai, kad, kad iš pradžių komisijos atstovai apibrėždami Afrikos patikos fondą akcentavo, kad jis buvo sukurtas iškilus netidėliotinėms iššūkiams, susidarius daugybei krizių, bet audito rūmai konstatavo, kad e, netgi jei fondo apreptis didelė, vis tiek turi išlikti tikslinis e, koncentravimas to fondo, kad jis būtų našus ir naudingas. Taigi audito rūmai teigia, kad tikslai iškelti ir tikslų įgyvendinimo stebėsena ne visada buvo sumani. Noriu paklausti, kokių e, priemonių imtas arba kokių priemonių bus imamasi šiuo aspektu ir kaip tai paveiks vykdomas jau o, o, operacijas ir gyvendinamus veiksmus. Ačiū, ponas Štas. Ačiū, pirmininkai, noriu pratesti ponios Makevin mintį. Pone Jakobsin, kalbėjote apie tai, kad 89 procentus pinigų skiria ES biudžetas ir vystimosi fondas, tai yra vystimosi politikos lėšus Oxfam ir Concord Visumos pagalbos organizacijos apskaičiavo, kad 22 procentai visų lėšų skiriama pasienio apsaugai, 15 procentų saugumui ir kovai su smurtu ir ekstremizmu. Gerai, kad tas lėšas yra skiriamas, tačiau ar iš tiesų šioms reikmėms reikėtų naudoti vystamosios pagalbos lėšas? Aš manau, kad e, vystumos pagalbos lėšos turėtų būti e, skiriamos gyventojų problemams spręsti kovai su skurdu ir neligybė. Ar jūs vertinate šį aspektą ir komisija galėtų e, sureaguoti į šį aspektą? Kitas klausimas susijęs su Oxfam ir Concord kritika dėl to, kad patikos fondas Afrikai yra administruojamas e, labai e, centralizuotai, sprendimai priimami centralizuotai, paliekant labai e, mažas galimybės vietos NVO ir vietos valdžiai įtakoti sprendimus. Visi, kurie dirba šioje srityje, puikiai žino, kad jeigu atrinkant projektus vietos organizacijos neturi jokios įtakos, tai galiausiai šios lėšos tikrai neprisėda prie tvaraus vystimo skatinimo. Ar atsižvelgiate iš šios aspektus? Dar kolegiai Ajalai žodis. Padėkodačiu. Noriu atsakyti ponui Makalister ir pasakyti, kad nuo 2016 metų parlamentui sutiktas stebėtojo vaidmuo prižiūrint šio fondo gyvendinimą. Bet nežinau, kas tiksliai parlamentą atstovauja tame fonde, kaip ten bebūtų, parlamentas prašė tokio vaidmens ir jis užtikrintas. Für die Generaldirektion DEFCO Herr Stausboll und für die Genier DEFCO generalinio direktoriaus vardu ponas Stausboll, po to kiti kolegos, prašau. Ačiū ir atsiprašau, kad užbėgau už akių. To neketinau daryti, bet mes sveikiname Afrikos patikos fondą ir noriu pritarti kolegoms iš audito rūmų dėl to, kad vyksta, kad vyko labai visapusiškas nuoseklus dialogas, bei, su daugy, bei dalyvavo daugybė kitų suinteresuotų, dalyvavusių šalių atstovų ir kad auditorumai mums labai padėjo tobulinant šio patikos fondo valdymo kai kuriuos aspektus. Norėčiau priminti, kokioje, su kokia padėtimi susidūrė 2015 komisija, kai kilo migracijos krizė po valetos vadovų susitikimo ir kuomet ES e, teko skubiai veikti po to susitikimo. Galima dabar viską vertinti iš pers laiko perspektyvos galima buvo teikti, kad reikėjo labiau sukoncentruoti savo pastangas, bet te, mums teko labai sparčiai reaguoti. Taip pat būtų teisingas e, pasakyti, ir tai yra minima ataskaitoje, kad mes palaipsniškai tą strateginę tikslinę koncentraciją didinome jau keletą metų tie klausimai svarstomi valdyboje, kurioje parlamentas yra, dalyvauja stebėto teisėmis ir aiškinamės, ko, ko, ko, į ką reikia sutelkti dėmesį. Valstybės narės ne, ne visada sutarė. Vienos nori, kad daugiau dėmesio skirtume migracijai, kitos, kad vystoma į pagalbai. Džiaugiamės, kad audito rūmai pripažįsta to fondo kaip lankščios priemonės e, naudą, užtikrina, kuris užtikrina galimybę teikti sveikatos apsaugos švietimo, tvarios, tvaraus vystimosi paramą ir apima įvairias asmenų grupės, aptarpių pabėgėlius ir iš savo vietos pasitraukti priverstus asmenys. E, mes sutinkame su auditorumų rekomendacijomis ir gyvendiname didžiąją jų dalį, bet viena rekomendacija, su kuria nesutinkame, liečia atrankos kriterijus, kurių pagrindų atrenkami projektai, nes pat, šis patikos fondas nėra mm, konkursų rengimo e, ir paraiškų teikimo fondas. Mes kalbame su vietos organizacijomis, galimais partneriais ir aiškinamės, kaip pasiekti iškeltų tikslų, paskui teikėme projektus vykdomajam komitetui tvirtinti. Mes nesėdime savo kabinetuose ir nevertiname visų mus pasiekiančių siūlymų dalyvauti kokiame nors konkurse. Paraškos neteikiamos, viskas vyksta ne taip. Pateikiami pasiūlymai imtis veiksmų tam tikriems veiksmams ir Paskui e, mūsų atsakingas komitetas aiškinasi, kaip įgyvendinti tuos veiksmus, panaudojant lėšas. E, virš 170 programų patvirtintos, panaudota daugiau nei 3 milijardai eurų per keletą metų. Manome, kad fondas rodė savo našumą ir naudą, kaip veiksminga, sparčiai panaudojama priemonė, paskatino politinį dialogą su šalimis ir paskatino novatoriško požiūrio taikymą jei apsilankysite patikos, šio patikos fondo svetainė, pamatysite, kad rezultatai pasiekti šiame fonde yra daug įspūdingesni nei tie, kurių pasiekėme Europos vystomosios pagalbos fondą gyvendinant. Mes taikome labai uh, nuoseklę išsame stebėsenos sistemą šiam patikos fondui skirtingai nei Europos vystomosios pagalbos fondo atveju. Iš partnerių vietoje ir Briuselėje sulaukėme teigiamų vertinimų, bei taip pat iš Europos parlamento. Praėjusiais metais taip pat tiesioginiai naudos gavėjai patvirtina, kad didžiulės investicijos e, atnešė rezultatų. Šis patikos fondas draugės su kitomis priemonėmis siekia užtikrinti spartų ir našų atsaką, e, dirbant su partneriais ir imantis veiksmų po valėtos vadovų susitikimo. Užbaigdamas norėčiau taip pat patvirtinti, kad mes atsižvelgiame į parlamento išreikštą susirūpinimą ir audito rūmų rekomendacijas dėl to, kad didelė e, dalis mobilizuotų lėšų yra ES biudžeto lėšos, nors dalis yra iš ES vis, vystomosios pagalbos fondo. Tačiau reikia priminti, kad septynios valstybės narės dar veikia savo iniciatyvą draugę su kitais donorais ir skyrė lėšų šiam fondui. Kaip jau sakyta, Europos parlamentas dalyvauja šio fondo priežiūroje, Europos parlamentas yra stebėtojas fondo valdyboje, mes toliau stebime, draugę dirbame ir, ir e, manome, kad bus, kad parlamentas taip pat dirbs ir naujoje valdyboje. E, Concord ir kitų programų atveju prieš keletą metų buvo išsakyti kaltinimai ir įtarimai, kurie ne visi buvo, e, ne visi pasitvirtino. Ir noriu pasakyti, kad čia kalbu apie SBO DAC. E, išvados yra SBO, išvados yra tokios, kad jeigu uh, kažkokie iškelti tikslai gali būti kiek, kiekybiškai vertinami, tai e, Tai, tai mūsų atveju mes 97 procentais e, įgyvendiname tuos tikslus. Na, pasaulis nėra tobulas, bet mes darome viską, kad padarytume, pasiektume didžiausius manomas pažangos. Ar NIR generalinio direktoratas norėtų papildyti? Ne, tuomet žodis ponė Jakobsen. Ačiū pirmininkė už užduos klausimus. Kai kurie yra, atrodo, susijęs su patikos fondo steigimo priežastimis, kodėl šis patikos fondas buvo pasirinktas, o ne kitas priemonės. Tris patikos fondus jau auditavome, pradėjome kaupti patirtį šioje srityje, siekiant įvertinti patikos fondų veiklos rezultatus. Manau, kad e, steigiant patikos fondą svarbiausia žinia yra ta, kad jis neturėtų, jo funkcijos neturėtų duplikuoti kitų e, priemonių ar sistemų. E, jis e, reikia e, sukurti labai tikslingą ir tikslę sistemą siekiant konkrečių specifinių tikslų. Pavyzdžiui, audituojant pikų patikos fondą išmokome, kad svarbu vengti besidubliuojančių administravimo ar kontroliuojančių sistemų. E, ir pirmiausiai e, tiesiogiai ir betarpiškai skirti finansinę paramą tam tikriems specifiniams projektams. Manau, kad šis patikos fondas Afrikai e, lyginti su tradicinėmis priemonėmis veikia greičiau. Jį pasitelkus buvo galima greičiau atlikti avansinius mokėjimus e, ir pradėti greičiau gyvendinti konkrečius projektus, tačiau komisija turėtų pamastyti apie tai, kaip atremti e, kilančius iššūkius susijusius su projektų įgyvendinimo. Dėl se, nepaisant to, kad e, sutartys yra pasirašomas pakankamai greitai. Kalbant apie lėšų perkelimą iš e, Europos vystimosi fondą, tai buvo priimtas čia politinis sprendimas, tačiau, kaip minėjau, svarbiausia yra užsipriešti tinkamus tikslus ir pasiekti, kad ši priemonė nesidubliuotų su kitomis. Ar vystimosi fondo lėšus buvo skirtas iš tikrųjų vystimosi politikai, iš tiesų ataskaitoje ir reiškiamas susirūpinimas tuo, kad kuomet yra finansuojamas labai didelis skaičius projektų, tai yra labai sunku susikoncentruoti į tam tikrus specifinius tikslus, kaip mes vertiname patikos fondo poveikį. Tai vertindami arba remdamiesi Frontexo pateiktą informaciją galime teikti, kad pasitelkus patikos fondo priemonė nelegalių migrantų skaičius sumažėjo, tačiau negalime teikti, kad pagrindinė to priežastis nelegalaus migrantų skaičiaus masto sumažėjimo buvo būtent patikos fondas. Aš manau, kad kažko siekiant yra būtina aiški koncentracija, aiškus susitelkimas, naudojant atrankos kriterijus ir užsibrėžint tikslus, kalbant apie vietos NVO ir struktūrų įtraukimą ir turime suvokti, kad patikos fondas veikia labai sudėtingomis aplinkybėmis, net ir norint įtraukti vietos organizacijas, e, ne visuomet, e, vertinant taip pat ir saugumo perspektyvas, tai yra įmanoma. Tačiau tikrai vertinami projektus e, pastebėjome, kad vietos nevyriausybinės organizacijos yra įtraukiamas į projekto projektų įgyvendinimą ir bet kokiu atveju bendarbiavame su vietos bendruomenėmis. Manau, gal atsakiau į daugumą klausimą, ačiū pirmininkė. Ačiū žodis pranešėjai. Trumpai apibendrinti diskusiją, prašau. Noriu padėkoti už informaciją, ponė Jakobsen, ir už jos išsakytą nuomonę, bet tikrai dar kai, kai ką reikėtų pasigilinti Ir mm, komentuodama komisijos atstovų reakciją, džiugiuosi, kad jie pritarė rekomendacijoms, bet manau, kad kai kurie e, teiginiai, kad nors ir tai buvo reakcija iškilusią situaciją ir kad buvo susidariusi e, beprecedentė padėtis, noriu dar kartą e, pakartoti, kad atsakingas direktoratas nesugebėjo numatyti, pastebėti, kad tai grėsė jau kurį laiką, kad situacija formavosi kitapus viduržėmio jūros kai kuriuose šalise. Ir kai kuriais aspektais su, su komisijos atstovais nesutariu. Ir dvišalių pagrindų pažadėtos pinigai dar ne, nepasiekė naudos gavėjų ir auditorumai norėtų žinoti, kaip sako, kaip bus tas klausimas sprendžiamas, bet tą klausimą galima išsiaiškinti dvi šalių pagrindų bendraujant su komisija. Ačiū, baigėme svarstyti šį darbo atvarkės klausimą. Lenkiu saugios kelionės atgal Luksemburgą. Dabar 12 darbo tvarkės klausimas ilgai e, lauktas pranešimas, tiksliau ataskaita apie NVO finansavimą. Pone Tartomo auditorumo auditorė rengė šią ataskaitą, suteiksiu galimybę dabar ją pristatyti, prašau. Labai dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėmėjai Europos parlamento nariai. Nežinau, ar matysite mano parengtą prezentaciją mano parengtas skaidrės, nes e, jei galėtumėte jas matyti, gal būtų gerai, nes e, galėt, nu, jums būtų lengviau sekti tai, apie ką aš kalbu. Galėčiau tik tai pasakyti, kad mūsų specialioje ataskaita vadinasi da, NVO gyvendinamų ES lėšų skaidrumas. Reikia dėti daugiau pastangų. Savo ataskaitoje aš daugiausia pabandysiu atsakyti į penkis klausimus. Kodėl buvo reikalingas šis auditas, kokius klausimus mes, į kokius klausimus bandėme atsakyti, ką nagrinėjome, ką rekomenduojame ir galiausiai mūsų da, išvados. Kodėlgi buvo atliktas šis auditas? Reikia pasakyti, kad e, ta, vis daugiau ta, norima, kad nevyriausybinės organizacijos veiktų kuo skaidriau. Komisija bendradarbiauja su nevyriausybinės organizacijoms, rengiant, gyvendinant ir stebint ES programas daugelį politikos sričių. Uh, 1,7 procento ES biudžeto ir 6,8 procento Europos plėtros fondų lėšų įgyvendinama yra per nevyriausybinės organizacijas. Ir aš po to įsamiau paaiškinsiu Jums, ką reiškia šie skaičiai. Europos parlamentas taip pat e, prašė, kad mes atliktume ES lėšų naudojimo nevyriausybinėse organizacijose auditą. Jei pažvelgtume į uh, skaičius, pamatysime, kad nuo 2014-2017 metų Europos komisija nevyriausybės organizacijoms skiria maždaug 11 milijardų 300 milijonų eurų. Didžioji dauguma šių lėšų buvo skirta nevyriausybinėms organizacijoms, kurios veikia išorės veiksmų srityje. Daugiausia vystumo bendradarbiavimo srityje 24 procentai šiai sričiai teko, humanitarniai pagalba 26 procentai ir kaiminystės, veik, e, polit, kaiminystės klausimams 7 procentai. E, moksliniams tyrimams 19 procentų, švietimui ir kultūrai 8 procentai, o kitoms rytims buvo skirta 16 procentų visų, visų finansavimo. finansavimo. Libane mes e, išnagrinėjome projektą kuris buvo skirtas e, pabėgams iš Sirijos pagelbėti grinais, lė, grino, grinomis lėšomis. 31 milijonas daugmaž tokia buvo to projekto e, vertė. Ir taip pat išnagrinėjome aštuonis projektus, kurių tikslas buvo padėti vaikams vaikams mokytis moky, iš Sirijos mokytis mokyklose. Ir to, tų projektų vertė buvo maždaug 38 milijonai. Kodėlgi mes atlikome šios auditus? Ir aš norėčiau pirmiausia pakalbėti apie tai, kas yra nevyriausybinė organizacija. Nevyriausybinės organizacijos apibrieštis pavadinimas plačiai yra naudojamas, tačiau reikia pasakyti, kad visuotiniai priimtos apibriešties, kas yra nevyriausybinė organizacija, nėra. 1997 metais komisija pateikė, išskiria penkias nevyriausybinės organizacijos savybės. Aš taip pat minėsiu ir jungtinių tautų naudojamus apibrėžimus, nes labai dažnai e, nevyriausybinės organizacijos e, veikia per jungtinės tautas ir tuomet kila problemų, kai mes ir ne jungtinės tautos naudoja skirtingas apibrieštis. Ir jei pažaltume kai kurias kitas tarptautinės organizacijas, pamatysime, kad jos dar kitaip e, interpretuoja, kas yra nevyriausybinė organizacija. Kokius, kokius klausimus mes bandėme atsakyti? Pirmiausia, ar ES lėšos gyvendinamos per nevyriausybinės organizacijos yra gyvendinamos skaidriai? Taigi mes bandėme įsiaiškinti, ar komisijos e, klasi, e, NVO klasifikavimas yra patikimas po to ar išorės veiksmų srityje NVO atranka e, veiksmams įgyvendinti buvo skaidri ir ar komisija rinko ir skelbė informaciją apie atrinktas nevyriausybinės organizacijas skaidriai ir veiksmingai. Taigi, da, kokia buvo mūsų audito apimtis? Mes da, atsižvelgėme į tai, da, kiek lėšų naudojama į skirtingose sritise ir pirmiausia, da, dėmesį, e, skiriame daugiausia e, dėmesį išorės veiksmų sričiai, ten, nes tenai buvo išnagrinami 14 projektų, kurios, kurie buvo gyvendinami e, Europos Sąjungos NVO, NVO ir šešis projektus, kur projektai buvo gyvendinami bendrabiausių jungtinėmis tautomis. Ir būtent šiame kontekste ir paaiškėjo, kodėl buvo labai svarbu paminėti, kad mes ir jungtinės tautos naudoja skirtingas NVO apibrieštis. Šios matote, kiek lėšų ES skiria nevyriausybinės organizacijoms nuo 2014 iki 2017 metų. Ir uh, pamatysite, kad bendra ES biudžeto skirta lėš, e, suma universitėmis organizacijoms siekia 1,88 procento, be vystimosi tai plėtros fondo ta suma sudarytų 1,7 procento. Čia matote, da, kokie direktoratai da, kokie buvo atsakingi už tuos veiksmus. Toliau, koks buvo audito tikslas? Įvertinti, kaip uh, naudojo, skaidriai naudojamos ES, kaip skaidriai NVO naudoja ES lėšas. Mes, kaip minėjau, bandėme įsiaiškinti, kaip ES identifikuoja subjektus kaip nevyriausybinės organizacijas, kaip skaidriai atrinkamos NVO gyvendinti ES finansuojamus veiksmus iš užsiksmų skrityje ir kiek komisija tinkrinkamai renka ir atskleidžia informaciją apie ES finansavimą skiriamą NVO. Atlikome. De, dė E, nemažai e, veiksmų, rengėme įvairius susitikimus. Mes neauditavome pačių nevyriausybinių organizacijų, dirbome beradarbiaudami su, komisijai, su komisija ir prašydami komisijos vertinti, ar NVO veikia skaidriai. Toliau ta mūsų išvados ir rekomendacijos. Pirmiausia, mes nusprendėme, kad komisijos subjektų identifikavimas kaip NVO nėra pakankamai skaidrus. Finansavimas dažnai nepriklauso nuo NVO skai, e, statuso. NVO prašo finansavimą kaip ir kiti subjektai ir mes aptikome du atvejus, kai projektai buvo skirti konkrečiai NVO. Kitais atvejais e, e, komisijos apskaitos sistemoje nėra pankam, atliekama pakankamai patikrinimų. Ir taip pat mes nusprendėme tai, tai kad taikomas patikrinimas pagal savideklaracijas nėra pakankamas. Bet to mes nusprendėme, kad e, tam tikrai teikiama informacija NVO nėra pakankamai patikima. Jei pažvelgtumėt į tai, kaip Europos komisija identifikuoja subjektus kaip NVO, komisija teikia, kad jie suveda visus duomenės į sistemą ir jūs matote, kad egzistuoja trys šios sistemos dalis Ir po to, kai yra patvirtinama, kad organizacija yra nevyriausybinė organizacija, tuomet duomenės patenka į komisijos apskaitos sistemą. Taigi, iš esmės, komisija tik tai patikrina, ar organizacija siekia pelno ar ne, patikrina tą tik tuomet, kai duomenės yra įvidami į ABAC sistemą. Bet universitetai, mokslinių tyrimų institutai taip pat ABAC sistemų yra klasifikuojami kaip NVO. Jei pažvelgsite į mūsų pirmąją rekomendaciją, pamatysite, kad mes norėtume, kad informacija apie nevyriausybinės organizacijas būtų patikimesnė. Ir tam tikslui pasiekti, pirmiausia, reikia aiškiai apibriežti, remtis kokiais kriterijais galima uh, klasifikuoti organizaciją kaip nevyriausybinė apskaitos sistemoje, taip paskelbti kriterijus dėl NVO klasifikavimo. Antra mūsų pastaba, kuri yra susijusi su antraja rekomendacija, tai yra tai, kad komisijos atliekamos atrankos procedūros iš esmės yra skaidrios, tačiau komisija ne visuomet tikrina pareiškimus dėl anksčiau sukauptos patirties, nes manoma, kad ne visuomet ta patirtis yra svarbi e, gyveninant e, naujus projektus. Antrai vertus, kai trečiosios šalis teikia informaciją, tuomet e, ta informa, tos informacijos skaidrumas nėra pakankamas ir žinome, kad kai, kuri, kai kurie generaliniai direktoratai teko skirtingas antrinių dotacijų skirimo procedūras ir manome, kad čia reikėtų kai ką patobulinti. Ir čia galiu perėti prie antrosios rekomendacijos. Taigi mes siūlome patikrinti, kaip taikomos taisyklės susijusios su antrinių dotacijų skirimu nevyriausybėms organizacijomis. Reikia gerai nu, apibriežti sąlygas, kurios yra taikomos trečių šalių nevyriausybinių organizacijų finansavimo ir patikrinti, kokios taisyklės ir procedūros taikomos, kai yra teikiamos antrinės dotacijos. Toliau, informacijos paskelbimas. Mes matome, kad informacija, kurią renka nevriaus, Europos Sąjunga apie nevyriausybinės organizacijas, nėra renkama vienodai, ta informacija ne visuomet yra patikima, nėra įsami, ypač kai kalba eina apie tarptautinių nevyriausybinių organizacijų tarptautinius nevyriausybinių organizacijų tinklus ir netiesioginio valdymo projektus. Jei mes pažvelgsime į tai, kaip yra skelbiama informacija, pamatysime, kad, kad skirtingi generaliniai direktoratai ne visuomet vienodai taiko finansinėme reglamente nuo, ir šitas nuostatas dėl informacijos skelbimo. Taigi trečioji rekomendacija. Reikia pagerinti informacijos apie lėšas naudojamas NVO kokybę. Reikia taip pat užtikrinti, kad įvairios dotacijų valdymo sistemos, sistemose būtų atspindėta, kokie naudos gavėjai gavo finansavimą, pasirašė sutartį su ES Toliau ketvirtoji rekomendacija, ir tai yra paskutinė rekomendacija, ponė pirmininkė, mes siūlome standartizuoti ir pagerinti skelbiamos informacijos e, tikslumą atskleidžiant informaciją apie visus naudos gavėjus, su kuriais yra pasirašytos sutartys ir paskelbint jų, gaut, jų gautą finansavimo sumas. Ir Taip pat e, išorės srityje siekime užtikrinti, kad būtų patikrinta, ar, ar jungtinių tautų organai laikosi visų įsipareigojimų. Taigi mes esame susirūpinę daugiausia dėl skaidrumo, nes žinome, kad visuomenė nėra teikiama išsami informacija, neturima informacijos apie visus e, naudos gavėjus, nėra e, taip pat kaupiama informacija apie antrinės dotacijas. Ir apibendrinama išvadas galėčiau pasakyti, kad čia vėlgi sugrįž, norėčiau sugrįžti prie mūsų keturių pagrindinių rekomendacijų. Ir norėčiau patikoti komisijai, nes mes tikrai labai gerai e, bendradarbiavome, komisija pritarė visoms mūsų rekomendacijoms, išskyrus pirmąją. Bet iš esmės manau, kad mes gerai dirbome kartu ir manau, kad uh, Ši ataskaita padės mums užtikrinti, kad NVO gyvendinamo ES lėšų skaidrumas būtų kuo didesnis. Ir dar kartą noriu pakartoti, kad mes pačių nevyriausybinio organizacijų neauditavome, dirbome, e, bendradarbiaudami su Europos komisija. Jau norėjau visiems užsakyti šampaną, nes e, mūsų komitetas jau pakankamai ilgai svarsto šią temą. Tikrai mes e, nieko e, neturime prieš nevyriausybinės organizacijas, manome, kad skaidrumas turi galioti visiems. Dabar kolegė Mirgit Šmit, ačiū, aš žinoma pritariu jūsų šampano užsakymui visiems. E, tačiau mes labai didelis viltis susijame su šią specialią ataskaitą. Ir norim pasakyti, kad ilgas e, e, ataskaitos rengimo procesas leido tikėtis gerų rezultatų, tačiau iš tiesų taip e, nėra. Na, ponė Turtelbom pateikė mums atitinkamą santrauką, noriu padėkoti už šią ataskaitą, joje pasitvirtino tai, ko labiausiai ir baiminomės dabar, juodant balto. Tie mūsų nuogastavimai buvo patvirtinti. Todėl e, praktiškai nebeliko prasmės e, džiaugtis gerų bendradarbiavimų. E, Ataskaita pabrėžima, kaip komisija praktiškai švaisto mokesčių mokėtojų pinigus, bandydama mums įteikti, kad procesai vyksta skaidriai ir lėšos panaudojamos nevyriausybinio organizacijų tinkamai. E, manau, kad vis tik tai reikėtų išsamei įvertinti nevyriausybinio organizacijų e, kategoriją. Noriu komisijos paklausti, ar komisija ketina rimtai įvertinti, kaip tos lėšos yra panaudojamos. Nepaisant to, kad komisija bando tvirtinti, kad um, nevyriausybinės organizacijos nėra atskira kategorija, kuriams yra taikomas paramos kriterijus, aš vis tik tai noriu paklausti, kaip ketina komisija užtikrinti, kad būtų e, šios rytyje taikoma deramą atskaitomybę ir ginami ES finansiniai interesai, kurie yra svarbiausias e, tikslas e, įtvirtintas e, startyse dėl ES veikimo. Manau, kad ši sistema tikrai pateisina savo vardo. Kalbant apie lėšų, paramos lėšų skirimą gavėjams, jeigu mes tik tai pasikliausime gerą paramos gavėjų valia, atsiskaitant už lėšų panaudojimą, tai galime pamiršti apie kontrolę, ypač turint omenyje, kad komisija pati teigia, kad tik ribotai kontroliuoja nevyriausybinės organizacijas, taigi finansiniai partneriai puikiai žino, kokie yra poreikiai, kalbant apie humanitarinę pagalbą ar darbiavimo skatinimą, tačiau visiškai nesuprantamas nenoras tinkamai e, kontroliuoti, kaip tas lėšas yra panaudojamas, bandant pasiteisinti įvairiais saugumo aspektais ar ribotą naudojimą informaciją. Na, manau, kad jau pakankamai daug čia prirūgojau visus, e, tačiau pabaigai noriu pasakyti, kad nesvarbu, kas ir kaip naudoja ES lėšas, kontrolė turi būti užtikrinta. Manau, kad e, tikrai jau pribrendo laikas komisijai tinkamai atlikti savo kaip sutarčių sergėtos funkcijas. Pons Niedermülleris. Ačiū pirmininkė, labai trumpas pastebėjimas. Visų pirma, dėkoju auditorumams už jų darbą, rengiant specialiasias ataskaitas ir rekomendacijas puikiai supratau, kad būtent mūsų komitetas paprašė parengti ataskaitą e, ir ištirti, kaip skaidriai e, panaudojamos lėšos nevyriausybinio organizacijų darbe, kurias skiria ES fondai. Tačiau yra, viskas darbas yra ypač aktualus metodologiniu aspektu. Ir, ir kaip viskas būtų, jei e, vertintume ne tik nevyriausybinių organizacijų darbą, panaudojant es fondų lėšas, bet visų naudos gavėjų darbą. Kaip čia atrodytų nevyriausybinės organizacijos, kai įvertinamas paramos gavėjas ir jo prašymas, e, įvertinami programos, programai keliami tikslai ir, ir kaip vertinamas tų tikslų pasiekimas. Nevyriausybinėms organizacijams negalima užkelti daugiau naštos, nei jos gali pakelti, nes joms tenka užsimti humanitariniais klausimais. Peržiūrint reglamentą pavyko supaprastinti e, procedūrą ir naudos gavėjai tai labai sveikina. Nereikėtų grįžti atgal. NVO susiduria su vis daugiau iššūkių pasaulyje ir dėja taip pat ir kai kuriuose ES valstybėse narėse. Mes žinome, kokį svarbų e, vaidmenį nevyriausybinės organizacijos vaidina užtikrindamos visuomenės gyvybingumą, ypač žmogaus teisų, sveikatos, švietimo, aplinkos saugos, socialinės politikos rytise. Ir noriu pabrėžti, kad daugiau skaidrumo visada yra geriau, tačiau turime E, viską vertinti protingai ir logiškai. Svarbiausia, kad būtų galimybė ir erdvė NVO veikti. Pirmiausia, noriu pasveikinimus tarpę ponę Turtilbom, jį pirmą kartą atstovauja komisijai e, Europos parlamente, pirmą kartą pristatydama specialią ataskaitą, malonu iš čia matyti. Nuo pono Nidermiųjų noriu pasakyti, kad skaidrumas yra svarbu, be jokios abejonės privalome pasirūpinti tuo, kad skaidrumas būtų tinkamai užtikrintas, tačiau taip pat turime pasirūpinti tuo, kad siekiant skaidrumo nebūtų keliami neįmanomi išpildyti reikalavimai nevyriausybinėms organizacijoms. Tai yra pirmas dalykas, kurį norėjau pasakyti. Antras dalykas, diskusijoje juntama, kad ar bandoma pasakyti, kad nevyriausybės organizacijos gaudamas europinę paramą netinkamai kontroliuoja jos panaudojimą. Pone Turtilbom savo įžangoje pasakė, kad šioje specialioje ataskaitoje kalbama ne apie tai, kaip NVO naudoja ES lėšas. Čia kalbama apie tai, kokią sistemą ES taiko, užtikriname skaidrumą. Noriu jūsų, ponė Turtelbom, paklausti, ar jūs galite pasakyti, atlikusi savo darbą ir tyrimą, kad šiuo metu nepakankamai yra kontroliuojama, kaip ES pan, e, lėšas panaudoja nevyriausybinės organizacijos siekdamas savo tikslų. Ar Galime tokias išvadas padaryti, skaitydami jūsų specialią ataskaitą, nes jeigu tokia išvada padaryti negalime, tai negalime ir teikti, kad ši ataskaita yra įrodymas to, kad nėra užtikrinama kontrolė pakankamai. Pirmininkė, aš taip pat noriu paklausti. Noriu aiškiai pasakyti, kad diskusija čia dabar nevyksta apie tai, ar mes remiame NVO ar neremiame. Ir tikrai nenoriu kalbėti apie sudėtingą nevisybinio organizacijų situaciją vienoje ar kitoje valstybėje narėje. Tačiau reikia užduoti klausimą apie tai, ką mes žinome apie sumas, kurias gauna nevyriausybinės organizacijos ir tiesų e, tai yra labai įdomus tyrimas, nes ES neturi savo administracijos. Šios rytį valstybės narės administruoja ES paramos lėšus. Ir labai svarbu, kaip jis yra panaudojamas už ES ribų, taigi kyla klausimas, ar panaudodami NVO skiriamas lėšas mes e, pasiekėme savo politinius tikslus ir kitas klausimas, ar NVO siekia savo politinių tikslų, ar mūsų tikslus įgyvendina. Tai yra svarbiausias klausimas šiame kontekste, mėginame rasti jį atsakymą, užsakydami įvairius tyrimus biudžeto kontrolės komiteto vardu. Mane e, tikrai labai stebina, kad uždavo šį klausimą komisijai, kiekvieną kartą gauname skirtingus skaičius. Aš manau, kad tikrai pribrendo laikas apibrėžti, kas yra nevyriausybinė organizacija ir komisija to nepadarys, tai aš tą padarysiu vėliausiai kitą kartą peržiūrint biudžeto sandaras. Labai svarbu man, kad tarp NVO nepatektų organizacijos, kurios nieko bendro su jomis neturi ir pačios NVO turi puikiai žinoti, kam jos gali panaudoti ES skiriamą finansavimo. Iš tiesų, NVO nuveikė labai daug ir jos pačios mato, kad mes aukštai vertiname jų darbą, tačiau, pavyzdžiui, priekybos politikoje čia galime laikyti skirtingų nuomonių, tačiau turime e, apsibriežti, ar turime finansuoti už laisvą priekybą pasisakančias nevyriausybinės organizacijas. Aš pasisakau prieš tokį finansavimą, nes pagal sutartis ES tikslas yra vysti prekybos politiką, o ne ne prekybos politiką. Taigi manau, kad e, ta diskusija šiandien dar nesibaigs šią temą, tačiau e, dar vis tik tai norėčiau steigti žodį poniai Adie Buskės iš komisijos, tačiau prieš tai dar Ines pakalbės. Mm, norėčiau Na, visų pirma, dėkoju poniai Turtelbum ir pasisveikinti su ją. Ji puikiai padirbėjo, e, ypač atsižvelgiant į tai, su kokiais sunkumais susidurėme, nes NVO klausimas nėra toks neutralus. Vis dėlto po to, kai gavome visą informaciją apie tai, e, kiek pinigų skiriama ir kiek iš tikrųjų pinigų, kiek, kokia dalis lėšų pasiekia naudos gavėjus, na, reikia pasakyti, kad visuomenė, piliečiai e, daugiau gauna informacijos apie tas nevyriausybinės organizacijas nei daugybė kitų įmonių, kurios gauna daug daugiau pinigų, daug daugiau paramos. Ir šiandien bandome įvertinti, ar ta sistema, kur, kur, kur, kurią naudojasi nevyriausybinės organizacijos, tai įgyvendina įgaliojimus panaudodamosias fondų lėšas, pavyzdžiui, migracijos, pabėgėlių srityje. Ir ar ta tikiama nauda pasiekia tikruosius naudos gavėjus vietoje. Manau, kad turime būti neutralesni, nes kai kurios įmonės ir struktūros kurios yra įsitaisę daug šiltesnė vietelės, šiltesnė vietelėse, nesulaukia tokio dėmesio ir gauna daug paramos. Ir ponia Turtelbum, parengusi šį, šią ataskaitę, pateikė e, pakankamai duomenų ir e, pateikė E, situacija ir kokia yra dinamika 2020 strategijos, taip pat pilietybės klausimus rytise. Pastaruoju metu pastebime, kad vyksta kai kurių tikslų, Europos masto tikslų renacionalizavimas. Viskas vėl sugrįžta į nacionalinį kontekstą. Uh, Mane neramina tai, kad pastaraisiais metais stebime, kad kai kurios organizacijos, kurios buvo europinio pašaukimo organizacijos ir atsirado, kurios atsirado dėl to, kad buvo, iš, iški, buvo iškilę konfliktų Europoje ir būtent todėl e, jos atsirado ir vykdė tam tikrus veiksmus. Paskui palaipsniui pasikeitė, nunyko ir jas pakeitė nacionalinės organizacijos. Kai sakau nacionalinės, turiuomenį, kad kiek, kiekviena šalis turi savo nevyriausybinę organizaciją, kuris vis, kas kart tampa vis stambesnės, svarbesnės ir didesnės. Ir tai mane neramina, nes Europos fondų finansai numatyti organizacijoms, kurios dirba Europos mastu, kurios neapsiriboja vien nacionaliniais interesais savo veikloje. Norėčiau, kad komisija pa, e, atsakytų į šį komentarą ir pasakytų, aš tikrųjų taip yra. E, Pone Tortelbund tylė laikotarpį, kuris, e, o šiek tiek ankstesnį laikotarpį, bet norėčiau, kad komisija pa, pakomentuotų, ar šis įspūdis yra atitinka realybę, kad e, europinė mastų veikiančias organizacijas vis labiau keičia nacionalinius interesais besivadovaujančios nevyriausybinės organizacijos. Ačiū. Vielen Dank, Frau Kollegin Ayala Sender. Ich bin... Ačiū kolegai Ajalai Sender. Manęs paprašė pirmininkauti posėdžiui, kol ponė Greslė trumpam bus išvykusi. Dabar steiksiu žodį Rozai Dei Buskets iš komisijos biudžeto generalinio direktorato, kur jūs sėdite. Prašau, kalbėkite. Uh, you, Hello, Ačiū, pirmininkė. Ponės ir ponai, noriu padėkoti auditorumams už parengtą ataskaitą. Mes uh, aptarinėjome, tarėmės auditorumo atstovais rengiant šią ataskaitą pavyko pasiekti sutarimo kai kuriais klausimais, bet ne visais, nėra bendro vidinio sutarimo. Jūs jau akcentavote keletą aspektų. Aš norėčiau visų pirma pasakyti, kad šis šiame audite buvo tyriama, tyriamas nevyriausybinio organizacijų skaidrumas. Nebuvo domimasi, kaip NVO gyvendina programas ir, ir kok, kaip jas kontroliuoja komisija. Bet norėčiau pasakyti, kad komisija taiko visus kontrolės mechanizmus numatytus finansinėme reglamente ir taiktinus ne tik nevyriausybinėms organizacijoms, bet visiems naudos gavėjams, kurie gyvendina ES biudžeto lėšas. Dabar perinu prie šio audito esminių aspektų. Tai susijęs su horizontaliais E, horizontaliosiomis sistemomis, yra kolegų iš kitų direktoratų, jeigu turėsite konkrečių klausimų, jie pasistengs juos atsakyti. Aš norėčiau pasakyti, kad ataskaitoje yra daugybė išvadų, su kuriomis komisija sutinka ir atsak... pateikusius į savo atsakymus į šią ataskaitą komisija paaiškino, kad mes, kad mes imamės nuolatinių pastangų užtikrinti skaidrumą. Mes esame pasiryžę užtikrinti skaidrumą ir manome, kad Esame viena iš kelių, nedaugelio organizacijų e, e, pasaulyje, kuri teikia daug informacijos apie es biudžeto lėšų įgyvendinimą. E, Audito rūmai parengė keturias rekomendacijas ir komisija sutinka su trimis rekomendacijomis. Norėčiau pakomentuoti kiekvieną iš jų atskirai. Visų pirma, Pradėsiu nuo to, dėl ko sutarėme. Pirma rekomendacija, su, kuriai pritarėme, yra numeris 2. Audito rūmai rekomenduoja komisijai nuosekliai taikyti e, dotacijų skirimo taisyklės, atsižvelgiant į kiekvieno sektoriaus aplinkybės. Mes sutinkame su šiomis rekomendacijomis ir norime pasakyti, kad jau imtasi veiksmų ir buvo pakeistas e, finansinis reglamentas, buvo pakeistos paskutinės jo nuostatos. Mes labai aiškiai akcentavome, kad e, dotacijų e, teikimo taisyklės gali būti taikomos visiems naudos gavėjams. Trečia rekomendacija. E, audito rūmai rekomenduoja komisijai teikti geresnį informaciją apie tai, kaip e, nevyriausybinės organizacijos panaudoja joms skirtas lėšas. Mes jau daug nuveikėme tyrimų srityje. Pavyzdžiui, praeitie buvo tik, skelbiama tik informacija apie koordinatorių. E, š, o dabar šioje srityje, pavyzdžiui, skelbėme ne tik informaciją apie koordinatorius, bet ir visus kitus susijusius naudos gavėjus. E, E, kurie gauna e, paramos iš es fondų. Ką dar galėtume tobulinti valdymo sistemose, kad e, surinktume visą informaciją? Mes bandome tobulinti egzistuojančias valdymo sistemas. kad surinktume reikalingą informaciją apie visus etapus, kaip įgyvendinamas ES biudžetas. Ketvirtoji rekomendacija. Audito rūmai rekomenduo, rekomenduoja komisijai skelbti tikslesnę informaciją. Komisija informuoja, kad yra įsipareigojusi siekti skaidrumo ir ėmėmės veiksmų srityje. Pavyzdžiui, mes ėmėmės e, tarptautinės pagalbos skaidrumo iniciatyvos 2017-aisiais, taip pat teikėme informaciją apie rezultatus konkrečiai e, 2017 lapkričio mėnesį tą informaciją paskelbėme. Žinoma, mes labai kruopšiai analizuojame visas auditorumų rekomendacijas ir imsimės kitų veiksmų, jei laikysime jais būtinas, būtinais. E, dar vienas aspektas, dėl ko e, auditorumai patikė rekomendacijas, tai fondų tiesioginis valdymas, kuomet e, lėšas panaudoja ir gyvendina jungtinių tautų organizacijos. Šiais atvejais tiesioginio valdymo atvejais pagal eksantę taisyklės komisija E, remiasi to, to, to, tomis taisyklėmis, kuriomis vadovaujasi e, institucijos, kurioms patikėta e, teisė drauge gyvendinti, užtikrinti tiesioginį valdymą. Tai, tai pasakytina apie šį ramsti. Tačiau noriu pasakyti, kad, kai, kad šios audito rūmų rekomendacijos negalime priimti, su jie sutikti. Kodėl? kad komisija turi tobulinti apskaimos, savo apskaitos sistemas ir parengti aiškės gairias ir kriterijus, kurių pagrindų e, su, e, įvertintume NVO. Noriu aiškiai pasakyti, komisija siekia dirbti skaidriai, tačiau nėra bendros NVO apibriešties. Ir nemanau, kad apskaitos sistema išspręs visus visas problemas. Aš esu atsakinga už apskaitos sistemą, aš esu ap, už apskaitą atsakinga pareigūnė komisijoje, bet aš negaliu parengti nevyriausybinės organizacijos apibriešties, tie, tos apibriešties egzistuoja valstybėse narėse. Ir jeigu apskaitos sistemoje apibriešiu, kas yra nevyriausybinė organizacija, kitą dieną jau bus apkaltinta to, kad pasirinkau vienus, o ne kitus kriterijus prieš keletą dienų, nes kadangi buvo iškilęs šis klausimas, paprašė komisijos paaiškinti, kas yra e, pelno siekiančios organizacijos ir pelno nesiekiančios organizacijos. Mes sulaukėme šio prašymo iš jūsų komiteto ir atitinkamai pakoregavome, pritaikėme savo apskaitos sistemas. Tai yra faktinė informacija. Ir visi naudos Ir visų naudos gavėjų atveju, kurie registruoti pagrindinėje domenų bazėje, mes tikriname informaciją apie juos. Tačiau nevyriausybės organizacijos atveju aš negaliu tos informacijos patikrinti. Tačiau, kadangi visi kalba apie nevyriausybinės organizacijas, mes yra, įtraukėme reikalavimą pateikti deklaraciją, pareiškimą, E, iš ES fondų gavėjų ir pareikšti, ar, tai yra privačios, ar, ar jie yra privačios įmonės, ar, tai, ar jie yra pelno nesiekiančios organizacijos. Tos organizacijos turi galimybę pareikšti, kad jos yra nevyriausybinės organizacijos. Tai gali būti NVO valstybės narės kontekste. Šitokios iniciatyva pradėta gyvendinti prieš keletą metų tų pareiškimų patikrinti negalime tikrumo, nes dėl, dėl to, kad nėra tinkamų kriterijų. Komisija mano, kad NVO sampratą reikia suderinti ES mastu, dėl to turi sutarti įstatymų rengėjai, o ne komisija pati viena. Nevyriausybinės organizacijos yra svarbios valdysenos sistemos e, dal, dalyvės bei svarbi ES e, sistem, svarbi <laughs> organizacija Europos Sąjungoje ir manome, kad tai ne, niekaip nesusijęs su, su tuo, kaip mes dirbame su kitomis organizacijomis. Ir audito rūmų rekomendacijos galėtų būti naudingos kai kuriais aspektais. Ačiū už Jūsų dėmesį die Sache mit der Transparenz, da kommen wir. Manau, dar grįšime prie skaidrumo klausimo. Pone Turtelbom žodis, po to dar kolega Deutsch norės pakalbėti. Prašau. Uh, all, like to... Pirmiausia, aš norėčiau pabrėžti, kad uh, taip iš tikrųjų mes neauditavome projektų gyvendinimo rezultatų. Uh, Pone Jakobsen, mano kolegė, parengė nemažai specialiųjų audito ataskaitų, kurių metu buvo nagrinėjama, kokiu rezultatu buvo pasiekta gyvendinant projektus. Tačiau šiuo atveju mes nu, nevertinome rezultatų. Dar kartą noriu pasakyti, kad mes tiesiog norėjome įsiaiškinti, kas yra kas ir kiek pinigų gauna kiekvienas subjektas ir kaip informacija apie tai yra skelbiama. Patikrinę visas sistemas pamatėme, kad egzistuoja ABAC e, e, sistema, komisijos kaupiamosios apskaitos sistema. Šioje sistemoje kartai subjektai yra klasifikuojami kaip nevyriausybės organizacijos, tačiau nėra nurodyta, kokiais kriterijais remiantis jie buvo taip klasifikuoti. Ir mums atrodo, kad būtų labai gerai, jei šioje sistemoje e, registruojant asmenės būtų, naudo, būtų remiamasi konkrečiais kriterijais. Kad visiems būtų aišku, kas yra NVO. Mes nesakome, kad mes negavome e, informacijos e, apie tai, kaip vyksta registracija. Tiesiog sakome, kad galima būtų kur kas aiškiau apibrėžti, uh, kokios yra NVO savybės. Aš manau, kad tai būtų naudinga ne tik mokesčių mokėtojams, bet ir pačioms nevyriausybinėms organizacijoms, kurios gauna dotacijas ne tik iš ES, bet ir iš valstybių narių, iš privačių organizacijų. Štai todėl ir pateikime tokią rekomendaciją. Mūsų vertinimu nevyriausybinės organizacijos nėra. Ne, E, naudos gavėjai, kurie susijęs su didesnė rizika nei kiti potencialus naudos gavėjai. Bet mes manome, kad išorės veiksmų srityje vis dėlto yra nemažai rizikos, todėl kad labai dažnai lėšos e, yra e, paskirstomo, paskirstomos per kelias NVO keliomis pakopomis. Ir todėl uh, sumažėja skaidrumo. Aš pateikiu Jums pavyzdį savo žanginėje kalboje. Įsakiau, kad mes, pavyzdžiui, įsiaiškinome, kad jungtinių tautų or, organai ne visuomet laikosi savo pačių tai, e, taisyklių. Ir aš manau, kad kai kalba eina apie netiesioginį apie tiesioginį valdymą, tuomet matome, kad skaidrumo yra daugiau, o kai kalba eina apie netiesioginį valdymą, tuomet to skaidrumo yra mažiau. Todėl siūlome tobulinti turimą sistemą ir aš manau, kad tai bus naudinga visiems. Kuo daugiau skaidrumo, tuo geriau visiems. Aš manau, kad taip, aš sugebėjau sakyti į visus pateiktus klausimus. Jei pamiršau kokį klausimą, priminkite man, prašom. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, én egyetértek elnök asszony. Ačiū, kolega Doč, sako, pritariu pirmininkai, kad su turiniu susiję klausimai nebūtinai šiandien turi būti svarstomi, tačiau kažkada Europos parlamente turime surenkti diskusiją ir šiais aspektais. vertinant, kaip e, nevyriausybinės organizacijos e, išleidžia milijardinės ES paramos lėšos, kurias skiria tiek komisija, tiek atskirų valstybių narių. Institucijos, e, mes čia kalbame apie mokesčių mokėtojų pinigus ES piliečių, taigi kažkada reikia ir apie tai pakalbėti. Pavyzdžiui, apie skiriamą paramą nevyriausybinėms organizacijoms, kurios kovoja su laisvąją prekybą. Ar tokia parama atitinka mūsų vertybės? Reikia kelti klausimą. Arba, pavyzdžiui, klausti, ar per pastaros metus nevyriausybinės organizacijos e, vykdė, nevykdė kažko panašaus į beveik valstybinių institucijų veiklą. Taigi ne šiandien yra laikas apie tai kalbėti, tačiau kažkada vėliau noriu padėkoti auditorumams už specialią ataskaitą. Šioje specialioje ataskaitoje mm, matome galimybę inicijuoti tam tikrą procesą, kurio eigoje paaiškėtų, kad e, iš tiesų nėra aišku, e, kokios organizacijos yra finansuojamos ar pasąjungos lėšomis, ar vyriausybinės, ar nevyriausybinės, ar privačios. Iš tiesų skaidrumo principai turėtų būti visiems taikomi vienodai nes tiek šeimos įmonės, tiek tarptautiniai koncernai, tiek kitos valstybinės įmonės privalo tinkamai e, pasirūpinti savo finansinėmis apskaitomis ir tas pats pasakytina ir apie nevyriausybinės organizacijas. Aš tikiuosi, kad šiandien prasidės e, naujas e, procesas kurio metu mes e, norėsime ar būsime pasirengę kritikuoti tas nevyriausybinės organizacijas, kurios nesilaiko mūsų vertybių, o nesusilaikyti nuo tokios kritikos vien tik dėl to, kad jos yra nevyriausybinės organizacijos. Ačiū, baigime svarstyti šį darbo atvarkės klausimą. Labai ačiū visiems diskusijų dalyviams, ačiū specialią ataskaitą.